Your colleagues. Brangus kolegos. Galim pradėti, tęsti posėdį. Ta proga noriu pasveikinti atvykusią Elkę Kionik. Kaip jūs visi žinot, ji yra bendro pertvarkymo valdybos pirmininkė. Ji paskutinį kartą lankėsi kovo 20-ąją mūsų komitete, o šiandien jį pateiks e, valdybos metinę ataskaitą už 2017 metus. Kai jie pirmą kartą atvyko pas mus lygiai prieš metus, tai bendro pertvarkymo valdyba išgyveno pirmąją krizę. Ir dabar prabėgus keliariems, keliams mėnesiams galima pažymėti, kad sunkumai jau įveikti. Ir įvyko dar svarbių mm, įvykių tam tikrų, ypač e, per Eurogrupės e, aukščiausio lygio susitikimą praėjusį mėnesį Europos vadovų tarybos susitikime yra susitarta dėl, e, dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, kitų dalykų. Mm, kartu e, sutarta dėl e, valdymo klausimų, e, tai gali iš dalies sulėtinti tam tikras programas ir finansinio stabilumo stiprinimo priemonės įdėgymą. O šiandien jau prasidėjo trialogo dėrybos dėl mm, kredito ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos bei bankų pertvarkymo reglamento, tad iš tikrųjų vyksta nemažai svarbių aptartinų dalykų. Fla, Elke, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai. Čia e, prieš vasaros atostogas e, dar reikia įveikti dar vieną kliūtį, dar laukia kelionė į JAV. Bet e, vėlgi pradėsiu nuo tų žodžių, sakydama, kad man visada labai malonu būti jūsų komitete ir atsakysiu jūsų klausimus. Šiandien jūs mane pasikvietėt, kad e, pateikčiau metinę valdybos e, veiklos ataskaitą už 2017 metus, bet kadangi 17 metai jau gerokai atgal, tai tą progą aš pakalbėsiu ir apie kitus klausimus, dabartinius klausimus, kurie aptarinėjami, jūs pirmininkė vieną kitą paminėjot. Ir kartu pakomentuosiu e, diskusijas, kurios vyksta e, su vadinamoju rizikos mažinimo pasiūlymų e, rinkiniu. Kaip jūs jau paminėjot, prieš metus, birželio šeštąją, E, bendro pertvarkymo valdyba turėjo pirmąjį konkretų atvejį pertvarkyti Banko Populiar, Ispanijos banką. Ir tas atvejis parodė, mūsų darbas parodė, kad bendro pertvarkymo valdyba gali iš tikrųjų gyvendinti taisyklės ir vadovaudamas įgaliojimais, gali vis dėlto pertvarkyti bankus, per daug ne, nepaveikdama ne E, rinkos ir bendros padėties. Bet kita vertus, nemažai dar darbų tebe vyksta. Dar 2018 metais dar tas bank, e, banko populiar reikalas nesibaigęs. Bet kita vertus, tas atvejis parodė, kad pertvarkymas užtikrino stabilumą. Be to, 2017 metais mes gerokai padirbėjom e, planuodami e, pertvarkymą ir užtikrin, stengiamės užtikrinti, kad bankai būtų galimi e, pertvarkyti. Praėjusių metų pabaigoje mes paskelbėm mūsų politiką E, minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų politiką. Ir ten aiškiai e, išdėstyta, ko mes tikimės per ateinančius metus iš bankų. Bet to dar e, paskelbėm ir gairių. Kartu e, nustatėm tam tikrus tikslus susijusius su konsoliduotų bankų grupėmis Bet to mes kartu parengiam informacinio pobūdžio tikslus visiems kitiems bankams, ne didiesiems konsoliduotams. Ir tai labai svarbu e, šios, e, šios sektoriaus pramoniai. Tad e, šiaip jau dabar rinkos yra palankios, todėl čia kol kas nereikia visiems bankams numatyti privalomų tikslų. Na, o dabar kalbant apie šiuos metus, tai E, iki birželio pabaigos nacionalinės pertvarkymo institucijos dabar jau įnešė 7,5 milijardus į Europos stabilumo e, fondą, bankų pertvarkymo fondą ir tikimės, kad e, maždaug 25 milijardai eurų bus iki, įnešta iki metų pabaigos. Mes tikimės ir tai neigiama, kad e, indėliai dabar tuo fondo didėjo 3 procentais ir jeigu ta tendencija e, toliau tęsis, tai galim tikėtis, kad iki 24 metų E, bus pasiektas e, svarbiausias to fondo tikslas, e, būtent lėšos bus didesnės negu dabar numatomos 55 milijardų suma. Tad iš tikrųjų mes padirbėjom ir dabar jau pasiekėm, kad šiuo metu pas mus dirba maždaug 300 žmonių. Aš čia turiu galvoje ir laikinus darbuotojus, ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos pavyks įdarbinti e, darbuotojus, kurių reikia. Na, o dabar, ko sieksim 2018 metais? Suprantama, mes nebaigiam, tiesiog nenustojom dirbti po 2017 metų. Antai, birželio 14 dieną vėlgi e, paskelbėm tris ataskaitas E, ir čia e, būtent e, vienos susijusios su vadinamojo ne vieno kreditoriaus padėtis neblogesnė nei per įprastinę bankruoto procedūrą principas įtvirtintas. Ir kartu paskelbėm parengiamąjį aktą ir vertinimo ataskaitos e, variantą, kuris nėra įslaptintas. O dabar mes pradėsim e, registravimo procesą, e, kad kreditoriai, kiti subjektai, kur, kur, kurie, kurių interesai susiję, kad jie turėtų teisę būti išklausyti. Būtent tą mes pasiūlėm ir e, tas e, procesas prasidės rūpiučio pradžioj, tai jau bus vasaros atostogos, tačiau bus pratestas iki rugsėjo e, vidurio, kad visi norintys galėtų užsireikiuoti ir tada bus parengta ataskaita. O antra fazė - tie subjektai, e, kurie tinkamumas bus patikrintas, tada jie galės pateikti komentarų apie mūsų ruošiamą aktą. Dėl e, būtent kreditorių ir investuotojų mm, e, tiesiog interesų. Tad čia to, tą mes darom mm, norėdami gerai administruoti prieš priimdami e, sprendimą. Na, o dabar tolimesni darbai. Pertvarkymo planavimas yra tikrai daug darbo reikalaujantis darbas, tai mes dabar jau parengiam planus visiems bankams, kuriuos mes tiesiog kurie patenka į mūsų kompetenciją. Uh, ir mes turim tikslus numatytus visiems bankams, bet tai jau bus 2020 metai po to, kai jau mes būsim įtvirtinę daugiametę darbo programą, patvirtinę ją. Dabar dirbam su e, savo politika ir toks pavyzdys antai E, birželio mėnesį mes paskelbėm dokumentą skirtą bankų vadinamosioms esminėms funkcijoms. Aišku, gali klausimas kilti, kokios čia tos esminės e, funkcijos, bet e, nuo 2016 metų mes jau nemažai pasimokėm iš tų bendro pertvarkymo ciklų. Tai tai yra tai, e, toks procesas, kai žlunga, bežlungantis bankas, ar pirmiausia jį reikia pertvarkyti, ar jis turi išeiti bankruoto ar nemokumo e, procedūrą. Tad e, tai vėlgi mes turėsim nuveikti nemažai darbo, kad suderintume nuostatas, pagal kurias bankai išeina vieną ar kitą procedūrą. Kartu turim užtikrinti skaidrumą, kartu turim e, laikytis nuoseklaus požiūrio, įvardydami bankų esminės funkcijas. Be to mes rengiam ir savo vidaus gairės savo žmonėms, būtent kaip e, gairės susijusias su laikino banko priemonė gelbėjimu privačiomis lėšomis principu, turto atskirimo priemonė, verslo perdavimo priemonė ir panašiai. Tad tai e, ta, savotiškas vadovas, vadovėlis turėtų pasirodyti e, dar iki rudens pabaigos ir tai bus labai pravartu Mm, e, bankams ir, ir kitiems. Aš čia, aišku, galėčiau vardyti ir vardyti tai, ką mes dabar veikiam. Bet man kas svarbu, nepaisant to, kad pertvarkymo planai tebe rengiami, tai, tai vis dėlto e, bankai vis dėlto turėtų suvokti savo padėtį, nes mes labai aiškiai išdėstėm, ko mes tikimės iš jų ir mes jiems pranešim darbų programą skirtą 2018 metais, kuri vardytos konkrečios institucijos ir mes, aišku, tęsim darbus ir, ir toliau e, atliksim vėlesnius veiksmus, nes iš tikrųjų bankams tenka atsakomybė e, suvokti savo padėtį ir jeigu kas pranešti mums. Tad e, dar galiu pasakyti, kad e, ir Emro jau padaryta pažanga. Dabar rizikos e, mažinimo dokumentų rinkinys man asmeniškai labai e, svarbus ir manyčiau, mes dabar įžengiam į lemiamą fazę, kai tiek Europos parlamentas, tiek taryba jau patvirtino savo pozicijas ir tikiuosi, kad mes greitai, sparčiai žengsim į priekį ir uh, kuo greičiau pasieksim susitarimą, tai tuo aiškiau bus mums planuojant pertvarkymo darbus ir kartu rinkai bus didesnis aiškumas. Nes čia šiuo atveju kalbam apie direktyvą, e, jos nuostatas reikės perkelti į nacionalinius įstatymus. Norėčiau pakomentuoti keletą šios direktyvos nuostatų. Tai parlamentas e, čia e, pasisakė už nuostatų paprastumą. Aišku, galima daugiau nuostatų numatyti, bet e, galiausia tomis nuostatomis naudosis teisininkai, jūs teisingai pasakėt. Todėl man, mano akimis, reikia nuostatų paprastumo bet ir dėl kitos priežasties, nes tik tokiu atveju tada galima pasiekti skaidrumą ir nuspėjamumą kredito įstaigoms, investuotojams ir plačiai visuomeniai. Tai viena. Antra. Manytume, kad minimalus nuo savų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimas turėtų būti numatomas atsižvelgiant į kiekvienos institucijos uh, ypatumus. Labai svarbu, kad bankas e, galėtų būti pertvarkomas. E, o tai reiškia, kad mes pasisakom už e, tam tikrą lygį vadinamųjų išvestinių, išvestinių minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų lygį, tam, kad būtų galima e, užtikrinti tvirtą sprendimų pertvarkyti pagrindą ir kartu, kad investuotojai po to tiesiog net ne, neiškiltų su reikalavimais. Aš netai sakyčiau, kad tik tai išvestinės priemonės gali būti uh, E, gelbėjamos privačiomis lėšomis. Šiuo požiūriu dėja e, tarybos tekstas e, artimesnis mūsų nuostatomis, turint galvoje M, MRL išvestinių priemonių. Toliau kiekybė ir kokybė. Tai labai mums svarbu, aš kaip suprantu ir Europos parlamentui tai svarbu. Dabar, kad e, turi būti vidinis MREL e, mechanizmas, tai ne, iš tikrųjų aišku, bet tai yra kartu ir pertvarkymo e, strategijos dalis ir tam tikrų bankų grupės pertvarkymo strategijos dalis. Ir todėl mes turėtume siekti, kad tai nesikirstų su priemonėmis, kuriomis e, numatoma papildomų tam tikrų barjerų. Galiausia sveikinam tą stebėjimo e, priemonę, e, pagal kurią bankas įvardyjamas kaip toks, kuris jau arti žlugimo slengščio. Bet mano manimu, čia dar papildomas siūlomas elementas nepasiteisina ir šiuo dabar ir baigsiu savo pasisakymą, o mes labai mielai pateiksim daugiau komentarų per trialogo dėrybas, jeigu mūsų paprašytų. Dabar kitos temos, kur, kuriomis vyksta darbai, aš jas jau paminėjau. Dar vieną. Deja, Mano manimų Edis arba Europos indėlių garantijų sistema per pastaruosius metus tarsi ir nepasistumėjo į priekį, bet mūsų galva Edis šitoje indėlių garantijų sistema, kai Bankų sąjungos trečiasis, bankininkystės sąjungos trečiasis ramstis labai svarbus ir todėl mes tikimės e, tiesiog pasi, pasikliaunam jūsų ryštų, tikimės, kad taryba neapleis šito klausimo. Be to, Europos vadovų e, taryboje kartu buvo pasakyta, kad politinis supratimas jau yra dėl e, vadinamojo backstop finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Ir tai, ta, ta paminė, taip pat net ne, ne kaip valstybės šalies problema, bet tai e, pertvarkymo institucijos tam tikra problema. Tikiuosi, kad to finansinio stabilumo stiprinimo priemonės galbūt neprireiks, bet e, svarbu, kad jeigu prireiktų, kad ta priemonė e, būtų pateikta greitai. Tai būtų kaip kraštutinė jau priemonė, užtikrinant, kad investuotojai, kreditoriai būtų apsaugoti ir Ir dar tai užtikrina, e, kad E, kol ne, nesuvokus visos finansinės priežasties, tada negalima priimti pertvarkymo sprendimo. Mes turėtume suvokti, kad e, pertvarkymo finansavimas e, svarbus dalykas ir tas finansavimas ne, ne, negali remtis vien tik tai finansinio stabilumo stiprinimo priemonė E, mes turim žvalgytis ir alternatyvų e, variantų kartu dirbdami su Europos centriniu banku, nacionaliniais centriniais bankais. Ir galiausia, čia apie tai užsiminiau, e, nemokumo procedūros nacionaliniuose įstatymuose, tai nereikėtų pamiršti kad galbūt būtų galima ieškoti europinio sprendimo nemokumo klausimais, bent jau bankininkystės sektorijoje, jei ne visur. Na ir baigdama pasakysiu, kad e, dabartinėmis iniciatyvomis, darbais e, stengiame sustiprinti eurą ir tikimės pasiekti rezultatų. Mes e, iš tikrųjų turėtume užbaigti bankininkystės e, dokumentų paketą, turėtume įtvirtinti tą mm, finansinio stabilumo stiprinimo priemonę ir siekti kitų tikslų. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai. Yes, uh, to mention, so uh, Labai ačiū, jūs turėjote aptarti daug temų, tai visiškai normalu, kad uh, kiek ilgiau kalbėjote, bet to ir pateikėte mums labai aktualios informacijos. Tai mm, tikrai tai yra labai svarbu. Teisė gauti informaciją yra labai svarbi visuomeniai, taigi labai dėkojame Jums už suteiktą informaciją. Dabar pereikime prie mūsų kolegų klausimų. Burhat Balsas visų pirma. Ačiū pirmininkė. Pane Kioning, sveikiname Jūs atvykus į mūsų komitetą. Taigi, mm, Jūs atstovaujate ES institucijai, ne, ne kažkuriai valstybei nariai ir aišku, kad reikia į viską žiūrėti blaiviai, realiai. Aišku, turint omenyje Vokietijos ir Prancūzijos kelio gairių planą ir, ir dėl bankų, ir dėl blogų paskolų tvarkymo. Mm, kas yra labai įdomu, tai kad tos dvi didžiosios ES valstybės narės kalba apie MRL, e, bet ne visuomet anksčiau laikėsi tokios pačios pozicijos. Taigi dėl blogų paskolų aš cituoju. Uh, remiame komisijos pasiūlymą dėl esamų blogų paskolų turi būti 5 procentai, dėl visų arba ir kitų bankų 2,5 procento. Tai yra pozityvus signalas, manau, galvojant apie rizikos mažinimą bankinėje sąjungoje ir eurozonoje. Todėl aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs reaguojate į, į tokius pranešimus. Toliau savo pasisakymo, kuris tikrai buvo labai įdomus, pabaigoje jūs um, um, išsakėte keletą įdomių minčių ir tikrai norėčiau apie tai daugiau išgirsti. Iš Britų pranešimo supratau, kad iki metų pabaigos turėtų būti visas sąrašas kriterijų, dėl to atsarginio varianto, dėl e, gelbėjimo fondo, dėl pertvarkymo fondo ir buvo labai aiškios sąlygos nustatytos. Taigi, jeigu dabar tas uh, Mm, atsarginis variantas backstop būtų nustatytas, tai kokios tos turėtų būti sąlygos, jūsų akimis, kurios sąlygos turėtų būti svarbiausias keliamas tam, kad tas atsarginis variantas iš tikrųjų taptų patikimu, e, geru ir priimtinu e, instrumentu. 2 procentai, 2,5 procento, 5 procentai, čia buvo Prancūzijos, Vokietijos dokumente tie procentai paminėti. Taip, tiesiog aš patikslinu. Prašom, žodis jums atsakyti. Paper, Dėl Vokietijos Prancūzijos dokumento labai didžiai jį skaič, e, perskaičiau, nes tikrai, aišku, reikia judėti į priekį ir turiu pasakyti, kad buvo daug yra dalykų, kurie mm, tikrai reikalingi. Dėl blogų paskolų taip reikia dėti į priekį ir man atrodo. Mm, dokumente jau yra daug kas apie tai pasakyta. Visuomet esu atsargus, kuomet pateikiu kokį skaičių. 5, 5, kablelis 5, po to 5 ar labai svarbus tas tikslas dėl neveiksnių paskolų. Uh, mažinimo ir tikrai labai vertinu pastangas, kurias deda komisija ir parlamentas. Aš, kaip visada sakiau, esu atsargi, kuomet ar, ar pasirinkti kažkokį skaičių yra tinkamas požiūris, aš čia sakyčiau, reikia būti atsargiam. Jūs norėjote mano nuomonės, tai todėl aš taip išsakau. Dėl skaičių aš visuomet esu atsargi. Dabar dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės, dėl SM e, priemonių paketo pagal griežtas sąlygas. Dabar tas sąlygas e, ir tiesioginio rekapitalizavimo, akivaizdu, kad finansinio stabilumo stiprinimo priemonė tai yra paskolos priemonė, e, kurias teikia skolos pertvarkymo institucija. Tai nėra programa, kuri yra steikiama valstybei ar panašiai. Tai mano supratimas visuomet būtų toks. Uh, Finansinio stabilumo stiprinimo priemonė backstop, kad tas, kas suteikia kredito liniją, nori turėti garantijas, kad bus kreditas mokėtas. Tai yra normalu. Bet kita vertus, turėtų būti dar tas antras sąlygų sluoksnis pertvarkymo programoje. Ar čia taip paprastai reikėtų vertinti mes kaip pertvarkymo institucija, mes panaudosime savo fondą, aišku, tas turi būti visų pirma padaryta, kuomet tvirtai tikėsime, kad tai yra gyvybingas sprendimas, turimos problemos. Fondas, kaip mūsų priemonių pratesimas, turės laikytis tų pačių keliamų sąlygų. Ir tikrai sunkiai įsivaizduoju, kad tuomet pereitumėm prie antro etapo, kur būtų spėliojama dėl pertvarkymo sprendimo ir ar panašiai. Man atrodo, kad tai yra visiškas aišku, tai yra kredito, išplėti, kredito prieimans išplėtimas. Ir kaip kiekvienas bankas, aišku, nori žinoti, ar susigražinsi savo pinigus, bet nedaugiau. Jeigu daugiau reikalauja, tai reiškia, kad sukūri antrą pertvarkymo instituciją. Tiesiai šviesiai pasakau. Labai ačiū, pirmanš berės. Ačiū už jūsų labai aišku pasisakymą. E, iš tikrųjų, kai eina kalba apie įvairias kredito linijas ir, ir keliamas sąlygas, nedaug apie tai kalbėjote. Jūs kalbėjote, kolega kalbėjo tik tai apie ekonominės sąlygas, bet aišku, yra ir kitų sąlygų dėl valdymo ir, ir taip toliau. Akivaizdu, kad uh, Mm, galbūt ne visi klausimai yra jūsų kompetencijoje, bet vis tiek jie turi būti keliami kaip tai dera su Europos stabilumo mechanizmu, kur valdymo procesai nėra tokie paprasti, sakykime, kabutėse. Tai aš džiaugiuosi, kad jūs atsargiai vertinate skaičius, nes iš tikrųjų kai kurie skaičiai, kurie vienur, kuriais yra švaistomas, iš tikrųjų, na, atsargiai vertinti. Bet vis tik tai aš norėčiau jūsų pasteirauti dėl to klausimo, kuris neramina mus visus šio Europos parlamente. Tai yra, kokių pasi, pamokų turime pasimokyti iš to, kas įvyko Latvijoje, ypač dėl korupcijos kaltinimų sklandančių aplink buvusio a, a, Latvijos centrinio banko valdytoją, kuris jau nuimtas iš pareigų ir dabar panašu ir, ir teismo bus visa procedūra ir taip toliau. Bet <laughs> tuo pat metu, man atrodo, tai išryškina ir a, tam tikrą spragą teisės aktuose, nes e, tikrai sudėtinga tokia situacija, jeigu kažkoks asmuo yra vardytas kaip korumpuotas, tai kaip tada centrinis bankas turi būti vertinamas. Taip pat ir Europos lygmenių, aišku, kad ta reputacija yra pasakyta ant kortos. Ir aišku, ir, ir, ir, ir valytojų taryba tuomet gali būti kaltinama atitinkamai. Uh, ir netgi patraukta atsakomybė dėl korupcijos ir panašiai. Tai kaip jūs įsivaizduojate, na, kaip, gal, galbūt net ir paprasčiausiai kaip pilietė, kaip reikėtų patobulinti teisės aktus, ar reikėtų Centrinio banko statutą keisti, ar, ar, ar dar kažką padaryti. Ir kitas dalykas, taip tiesiogiai užduosiu klausimą jums, kalbant apie tas priemonės, kurias mes turime kovoje su pinigų plovimu, vėlgi pasimokant iš Latvijos pamokų. Uh, jau yra BRD pasiūlymai pateikti, bet e, kokių dar krypčių jūsų manimų turėtume mes imtis veiksmų, kad, kad būtų galima išspręsti būtent tokias problemas dėl bankų, ką mes matėme Latvijos atveju, kad iš tikrųjų dėl kaltinimų, dėl pinigų plovimo gali kilti problema net ir dėl paskui dėl bankų pertvarkymo. Thank you for the question. Let me perhaps... Ačiū už klausimą. Visų pirma, gal aptarsiu dar finansinio stabilumo stiprinimo priemonę. Ar taip, aš žinau dėl SM valdymo struktūros viską, tam tikrą prasme tai mm, nedėra su tuo poreikiu dėl Esame, aš tikiuosi, kad neprireiks niekada to, bet, bet tikrai tai nedėra su mm, tuo poreikiu, kad pertvarkymo sprendimas būtų priimtas greitai ir uh, ryštingai. Taip, mes esame tie, kuriuos kreipiamasi dėl kredito linijos, mm, kredito teikėjai galbūt, bet akivaizdu, kad uh, sprendimas turi būti priimtas greitai, kaip aš sakiau savo įžangos kalboje, pavyzdžiui, galbūt net ir savaitgalis ar, ar panašiai. Ir jeigu mes priimame tą sprendimą, tas sprendimas turi būti pertos komisijai ir toliau ir, ir tarybai, tam, kad būtų visas per, tvirtinimo procesas, kad, kad vyktų. Ir negali priimti to sprendimo be garantijų, kad pinigai yra turimi ir yra. Taigi tą problemą reikia išspręsti. Taip, būtent yra čia toks netitikimas, bet visi tą supranta ir todėl aš mm, laukiu tarybos suformuotos darbo grupės, darbo rezultatų, kurie suformuluos, kaip galima būtų išspręsti tą problemą. Taip. Antra klausimo dalis dėl Latvijos, kadangi tai nesusiję su mūsų darbu. Uh, Mm, tai mm, dėl valdymo struktūros ir, ir, ir viso to, kas yra susijęs su tai kaltinimais Latvijos centrinio banko valdytojai, ką tai reiškia ESB. Ir, ir labai sunku yra aiškiai pasakyti, kas teisus, kas neteisus čia, bet turi būti aišku, kad jeigu Dabar jūs, jeigu manęs klausite, kaip, kaip eilinio žmogaus nuomonės, tai man atrodo taip, kad jeigu valdytojas negali vykdyti savo pareigų, ECB, tu, tu turi būti aiškus procesas, kuris turi vykti, bet čia aš jau viską paliksiu nacionalinėms vyriausybėms ir Europos centriniui bankui spręsinti, čia ne mano reikalas, aišku. O kitas dalykas - kova su pinigų plovimu, tai čia Yra daug ES teisės aktų, gerų teisės aktų, kurie yra priimami, tačiau yra išsakomas ir kitas argumentas, tai yra, kas turėtų būti atsakingas už tai. Ir čia aš sakyčiau, kad labai palankiai vertinčiau Europinė institucija, kuri būtų atsakinga už tai, kad truputėlį būtų atsitraukta nuo tam tikrų tokių įtakų Tai manau, kad reikėtų gal apie tai pagalvoti. Ir čia būtų įvairių įmanomų variantų. Viena iš minčių būtų, kas, kas geriausia žinias galbūt turėtų apie pinigų srautų judėjimus Europoje, tai būtų Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai. Tai aš manau, kad jie bent jau turėtų būti įtraukti į tą procesą dalyvauti. Aišku, tai ne mano kompetencija, ne mano reikalai, bet tiesiog mano asmeninė nuomonė. Is your colleagues or Ramon Tremont? E, tyrimus romanas. E, sveika, ponė Kionik. Norėčiau pateikti Jums keletą klausimų. Pirmiausia, Banko Populiar. E, kai kas sako, kad 17 metų dėliojai ataskaita buvo viena iš priežasčių, dėl ko reikėjo pertvarkyti banko populiarų. Norėjau paklausti, kodėl dėloj dar kartą buvo pasirinkta e, rengiant pranešimą. Rengiant ataskaitą, atsiprašau. Dėl pertvarkos matome, kad e, reikia daugiau laiko priimti sprendimo dėl pertvarkymo, taip pat atlikti vertinimams ir kaip jūs įsivaizduojate, galima būtų pagerinti finansavimą e, pertvarkos metu. Taip pat norėčiau paklausti jūsų apie galimybę ECB tvarkyti skubę likvidumo e, paramą vietoj centrinių bankų nacionalinių. Ačiū. Dėkuoju už klausimus. Man visuomet e, nejauku pasidaro, girdžiu taip gerai, kalbant vokiškai žmonės, aš niekaip nesugebėčiau atsakyti jums ispaniškai. Ir e, reikia aiškiai kalbėti apie tai. E, atviras, skaidrus procesas buvo e, suorganizuotas, dėl to pasirengta Deloitte e, ir atliekamas antras trečias vertimas, e, greitai paskelbsime rezultatus ir Deloitte atliko visus darbus. Antras klausimas kaip galima pagerinti finansavimą pertvarkos, pertvarkymo metu. Tai yra klausimas, kurį reikia spręsti, mums reikia geresnių priemonių, kaip aš jau sakiau, tam, kad mes galėtume pertvarkant e, banką, finansų įstaigą, užtikrinta būtų, jog bus finansavimo galimybės. Bet man atrodo, kad jūs turėjote kai ką kitą galvoje ir mes turime labai atsargiai tai žiūrėti. E, mums reikia, jūs sakėte, daugiau laiko, iš tikrųjų reikia daugiau laiko, kad būtų atlikti galima deramą patikrą, bet kai mes kalbame apie pertvarką, kalbame apie bankus, kurie yra labai svarbus, kurie negali. E, būti paprasčiausiai, kurių veikla negali būti sustabdyta kelioms savaitėms ir paskui, e, kad tik tai, kad būtų galima mm, atlikti pertvarką. Atrodo, kad dabar yra sutariama, kad bent jau reikėtų dvi dienas numatyti, kad išloštume laiko. Ir jeigu norint atlikti vertinimą, galbūt tai nėra tinkamas požiūris. Aš kartais e, prisikuriu problemų išsakydama nuomonę, bet ne, noriu kalbėti apie tai, ar tam tikras funkcijas turi vykdyti ECB ar nacionaliniai centriniai bankai teikti likvidumo skubę pagalbą konkrečiai. Taigi tiek, mes turime sistemą. Dar vieną minutę berots turiu, sako ponas Tremoza. Ir turiu dar vieną klausimą. Ką jūs darytumėte kitaip banko populiar atveju, jeigu galėtumėte grįžti į situaciją, kuri buvo prieš metus? Ar galėtumėte ką nors mums pasakyti? Puikus klausimas vienos minutės. Ar aš galėčiau padaryti minutės petraukėlę prieš atsakydama? Neatrodo taip. Aš nebūčiau, nekeiščiau nieko. Galbūt galėjo būti padaryti kiti žingsniai dėl informacijos skleidimo, gal reikėjo ką nors daryti greičiau, bet keisti nieko nekeiščiau. Sprendimas dėl banko tuo metu buvo priimtas ir mes užtikriname esminės funkcijas, e, užtikriname finansų stabilumą, taigi nieko kito nebūtume darę. Ir kaina pardavimo irgi būtų kaip ir tada vienas euras, parduodant Santander bankui, banko populiar. Ar kaina tinkama? Neutraliai atsakysiu reikia pirkėjo, galėt, kuris galėtų sumokėti kainą ir mes visuomet e, pasirinkame tą pirkėją, kuris pasiūlo geriausią kainą. Ačiū, Svenas Įvaldas. Dėkoju už tokį žau pasikeitimą nuomonėmis. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už aiškias pastabas dėl parlamento pozicijos ir e, tarybos pozicijos, tvirtinant E, priemonių rinkinį dėl bankų ir ypač dėl tam tikrų įsipareigojimų perėjimo, grandfathering nuostatų, bet nepriklausomai nuo šalių darybų rezultatų, jūs dar turite daug manevro laisvės, dėl to norėčiau paklausti jūsų, ar jūs laikysitės tvirtos pozicijos ir reikalausite, kad e, turėtų didėjai bankai pakankamai minimalių e, nuosavų lėšų ir e, tinkamų įsipareigojimų, minimalų kiekį ir bendrą nuostolių padengimo pajėgumo rodiklį. Ir dėl finansinių nusikaltimų ir pinigų plovimo. Ar jūs apibrėždami prioritetus atsižvelgite į tai? Ar jūs apie tai galvojate e, rengdamiesi pertvarkai? Ir paskutinis klausimas. Eurogrupė ir ECB dabar svarsto įvairius scenarius dėl e, likvidumo sistemos. E, pagal Anglijos banko e, pertvarkos ir likvidumo sistemą, bandoma modeliuoti tą sistemą ir ar jūs e, turite numatę tinkamas galimybės ir ką galima pasakyti apie bendrą e, viešojo sektoriaus garantiją, pavyzdžiui, tokiai likvidumo sistemai. Ką, ką jūs galvojate apie tai? Pirmasis klausimas, ar mes laikysime griežtos pozicijos, manau, kad nuo pat pradžių mes visuomet e, sakėme, kad MREL e, mums yra labai svarbi priemonė ir mums kiekybiškai ir kokybiškai reikia e, tvirto reikalavimo, kalbu apie MREL ir bankai turėtų iš tikrųjų dirbti toliau ir planuoti savo veiklą, kol bus priimti sprendimai. Aišku, reikia visuomet laikytis reikalavimų. E, skubi likvidumo pagalba. E, mums sisteminės rizikos valdybai visuomet šis klausimas buvo labai svarbus ir vertindami banko riziką žiūrime į bankus, kurių likvidumo kapitalo pozicija yra sudėtinga ar kuri gali tokia tapti Taip pat negalima ignoruoti ir to, kad kai kurių bankų labai gera gali būti kapitalo pozicija ar pelningumas aukštas, tačiau verslo modelis gali būti toks, kad aš nesakyčiau, kad tas bankas būtų linkęs e, į problemas, bet kyla klausimai, pavyzdžiui, dėl to, ar nebus taip, kad tas bankas gali greitai žlugti. Uh, Aš manau, kad pirmiausia tai yra priežiūros klausimas e, testinės veiklos ir kai veikla yra tęsiama, gali iškilti tam tikrų situacijų ir tada reikia priimti sprendimą. Aš e, žinau, dėl likvidumo ECB tęsia darbą, vyksta diskusijos, bet kiek aš žinau, galbūt e, mes šiek tiek atsiliekame, bet noriu pasakyti, kad kiek žinau, nebuvo jokių oficialių diskusijų apie likvidumo sistemą. Uh, yra nemažai parengiamųjų darbų, kurie atliekami. Mes savo ruoštų aiškiai sakome, kad jeigu kalbėsime apie finansavimą pertvarkos metu, tą galima pasakyti ir kalbant apie stabilumo stiprinimo priemonę, reikia tai numatyti taip, kad tai atitiktų pertvarkos sprendimą ir susijusias sąlygas ar situacijas. Kaip priimamas sprendimas dėl pertvarkos? Pavyzdžiui, jeigu finansavimas e, pirmadienį numatomas ir aš visuomet juokauju, kad nereikia eikvoti savaitgalio, mes neturime laukti, jeigu nežinome, kaip atrodys likvidumo situacija pirmadienį. Sprendimai bet kuriuo atveju labai, labai sudėtingi. Ponas Viegas. Trys klausimai. Noriu grįžti prie minimalių reikalavimų priimamiems įsipareigojams MRL. Daug diskusijų vyksta apie tai ir e, koks yra reikalavimas, kokio dydžio ir pasirinkimo laisvės lygmuo ir kaip nustatomi minimalus lygiai ar galima juos primesti. Antras klausimas dėl bankų koncentracijos. Matome, kad yra pavojus, kad e, Societe General ir Italijos Unicredit gali susijungti. Ar jums nekyla kokio nors susirūpinimo dėl to? bankų sąjunga atrodo yra tarsi priemonė koncentracijai stiprinti bankų sektorių ir atsiranda pavojus, kad atsiras bankai, kurie yra pernelyg dėli, kad žlugtų. Dar vienas klausimas. Mes paprasčiausiai nesuprantame e, tų keturių didžiųjų sisteminio naudojimo, e, e, didžiųjų audito įmonių, bendrovių pasitelkimo visą laiką. Piliečiai to nesupranta, kodėl neieškoti kitų partnerių. Pavyzdžiui, akademinėme pasaulyje galbūt gali atsirasti kitie sprendimai tokioms paslaugoms teikti. Dėkoju Jums už klausimus. Aš manau, kad dėl MRL. Uh, e, Šiaip galiu pasakyti, kad mūsų, jūsų klausimas nebuvo mums labai aiškus. Pasirinkimas E, priderinti MRL prie e, pertvarkos strategijos. Jeigu tai, pavyzdžiui, yra atviras išpirkimas nuosavomis lėšomis, tai sakome aiškiai, kad reikia rekapitalizuoti banką iki to ligmens, kad būtų išduotas leidimas, licencija dėl to e, dvigubai kapitalo reikalavimas keliama, keliamas. Būtent taip galima paaiškinti ir tą daro kitos jurisdikcijos. Kitos strategijos, tai yra, pavyzdžiui, perkelimo strategija, verslo pardavimo strategija, galbūt atsiranda kitokie motyvai, bet kol kas anksti dar apie tai kalbėti. Dėl bankų koncentracijos, manau, jūsų klausimas tikrai yra svarbus, tikriausiai negalite tikėtis, kad aš dabar pagal gandus jums ką nors atsakyčiau. Uh, bet mes matome, kad bankų skaičius tikrai mažėja. Matome arba koncentraciją, arba um, suprantame, kad bankų mažėja dėl to, kad rinkai jų tiek nereikia. Uh, valdžia, nežinau, ar skatina koncentraciją rinkoje, bet kol e, rinka juda, bet kol nėra e, signalų mes negalime kalbėti apie surūpinimą, o aš tikrai dabar nekomentuosiu gandų, kurie sklando. Prieš 30 metų aš dirbau viename iš bankų ir buvo kalbama apie šį klausimą apie didelius bankus, ar galime paminėti Banko Populiar ar kitus atvejus. Reikia įmantis veiksmų e, paramos iš daugelio žmonių, kurie dirba įvairiose e, šalyse, kurie išmano vieną, kitą ar trečią šalį. Ir kalbu apie audito įmonės, kartais e, kreiptis į akademinę e, visuomenę, bendruomenę nėra tikslinga. Ne tik tai pasitelkiamos didžiosios audito firmos keturios, bet yra įvairūs tinklai, įvairiose valstybėse narėse yra įvairių e, sprendimų, bet tai yra senas klausimas, aš tikrai negaliu pasiūlyti jums recepto geriausio varko valį. Uh, Dėkoju. Pirmininkė, trys klausimai. Pirmiausia, e, dėl finansinio stabilumo e, stiprinimo priemonės. Jūs apie tai kalbėjote ir aš suprantu, kad 60 milijardų nepakaks, pakaks, jeigu kils visuotinė krize. Jeigu norėtumėte pateikti nuomonę apie tai, kaip e, kūriamas fondas, kaip galima sukurti patikimą finansinio stabilumo stiprinimo priemonę, nes nacionalinių lėšų nepakaks, kiek reikės e, lėšų iš ES, kad tas fondas pasiteisintų dėl rizikos mažinimo. Mes žinome, kad tam tikrų bankų mokumui gali kilti problemas, jeigu nebus tam tikrų priemonių dėl likvidumo. Atliktas yra tyrimas yra ir dėl tam tikrų produktų koncentracijos. Ir e, Dragio nuomonė taip pat tai gali kelti rimtų problemų. Ir e, ar ta finansinio stabilumo priemonė stiprinimo leistų išvengti bendros problemos ir bendra pertvarkos valdyba kaip nustatomi MRL reikalavimai atskiriems bankams. Matome, kad verslo modeliai bankų yra labai įvairūs, e, kaip ir nacionalinės sistemos bankų yra skirtingos. Yra vidutinio dydžio mažų bankų rinkos e, kartais neužtikrina labai aukštas kainas. Dėkoju. Ačiū už klausimus dėl e, finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Noriu aiškiai pasakyti, kad ar tai būtų 60 ar 70, koks skaičius bebūtų, e, mūsų fondo padvigubinimas tai būtų tai yra e, kapitalo fondas, bet mūsų dabar situacija labai skiriasi nuo 2008 metų. Bankai yra labai padidinę kapitalą. MRL egzistuoja 8 procentų rodiklis vidiniam išpirkimui yra numatytas. Ir aš noriu pasakyti, kad dėl kapitalo atidėjinių e, to turėtų pakakti. Tačiau jeigu reikia fondo lėšų, likvidumui galima naudoti jį. E, dideliems e, nacionaliniams bankams ar tarptautiniams bankams e, tokia galimybė yra numatyta. Bet reikia ieškoti kito sprendimo ir tradicinį terminą pasitelkus aš galiu pasakyti, kad reikia ieškoti paskutinio skolintojo. Aš negalėčiau jums dabar pateikti jokio konkretaus skaičius. Kitas klausimas. Kas nuskambėjo ir per kitus tikimus? Nelikvidus turtas Aš suprantu, kad pirmiausia tai yra priežios institucijoms aktualus klausimas. ECB taiko tam tikras e, priemonės, gilinamasi į vidaus modelius ir planuojant pertvarką žiūrima į portfelį ir galvojama, kaip išspręsti problemas, bet mes jau žinome šią problemą seniai ir ją ja, suprantame, kad reikia spręsti. MREL maži vidinio dydžio bankai, e, jiems gali kilti problemų. Bet noriu pasakyti, kad e, jau kalbėsime apie skaičių bankų, tai didžiai daugumai pertvarka nebūtų sprendimas, o reikėtų taikyti nacionalinės nemokumo procedūras. Dėl to reikia ją stiprinti ir pritaikyti prie realios situacijos. Tiems bankams nereikėtų taikyti MREL reikalavimo, norima e, juos e, pertvarkyti pagal nemokumo procedūrą, o kitiems bankams pradėta gilintis pirmiausiai grupės, e, grupių lygmenių, nuo, jo, nuo to lygmens, e, tada kalbam apie rekapitalizavimą, paskui 25-26 procentai turtas vertinamas pagal riziką, 12,5-13 procentų kapitalo reikalavimo ir mes taip pat pripažįstame, kad reikia uh, gilintis į perkelimo strategija, pervedimo strategija. E, reaguoju ir tai, ko klausė ponas Tremoza. Rizikinga pagrysti pertvarkos strategiją vien pirkėjo paiešką. Mes E, turime suprasti, kad bankai, e, kurie finansuojami iš indėlių, turi vienas problemas, e, jos yra skirtingos nuo didžiųjų bankų. Dr. König. Barbara Kapil. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbima ponė König. Labai gera skaityti uh, Mm, jūsų ataskaitą už 2017 metus. Jūs įvardijot vieną tą pirmąjį pertvarkymo atvejį, Banko Populiar, kai finansinis stabilumas buvo užtikrintas ir tikrai parodėt, kaip, kuo, ko galima pasiekti pertvarkymu ir sakėt, kad toliau uh, darbus tęsit 18 metais ir vėliau. Paminėjot kartu e, išvestinius subordinuotus MREL tokias priemonės, tačiau reikia užtikrinti ir tinkamą MREL kokybę bei įgyvendinimo priemonės. Bankai turi e, būti galimi pertvarkyti, tačiau čia ir kyla man klausimas. Jūs paminėjot e, pertvarkymo fondo lėšų e, padvigubinimą 50, e, tai suma gali pasiekti 50-60 milijardų. Jūs kalbėjot, kad padvigub, apie padvigubinimą šitų e, lėšų. E, jūs, aišku, neįvardėjot konkretaus skaičiaus, bet galbūt galėtumėt paaiškinti, kaip jūs apskaičiavot, e, kokiu pagrindu apskaičiavot tą padvigubinimą. Ačiū. Pirmiausia, aš žodį suteiksiu kolegiai. Atsiprašau, kad pradėjau atsakinėti vokiškai. Ačiū už komentarą. Labai buvo malonu girdėti, kad jūs pagirėt mūsų ataskaitą, perduosiu tuos padėko žodžius kolegoms. Gerai, kad, smagu, kad skaitėt ją. Dėl MREL, tai mes dirbam subordinavimo klausimo Ir e, tas klausimas ir toliau bus e, sprendžiamas 2018 metais. Su tuo dirbsim. Kai numatysim MREL e, atskiriems bankų grupių subjektams, tai yra sudėtingas klausimas ir kartu mes dėmesį sutelksim į MREL, kurie, kur, kurie, bus, kurie tam, tikros, tam tikrų specifinių bruožų turi priklausomai nuo e, banko ar bankų grupės dalies. Jūs paminėjot, e, paminėjot pertvarkymo fondo lėšų padvigubinimą. Bet čia nekalbam apie kažkokius detalius paskaičiavimus. Tiesiog čia tokie bendri pasvarstymai po to, e, kai stojo paskutinė ta bankininkystės krizė, e, buvo įvardyti skaičiai ir pasvarstyta, ar jų užteks. Kartu norėčiau grįžti prie įžanginių žodžių. Mes turim e, kartu gražinti pinigus E, nepriklausomai nuo to, iš ko mes gausim lėšų, jūs paminėjote, tai mes turėsim e, gražinti, sumokėti tuos pinigus per trejus metus ar per kažkokį tarpinį laikotarpį, tai netiek svarbu, bet mes turėtume užtikrinti, uh, kad e, įneštume tam tikrą pinigų sumą į bankininkystės e, sektorių, kad e, šie išsilaikytų. Tai tiesiog toks paprastas principas. Mm, taip, gauni iš kažkur pinigų sumų ir kaip užtikrinti tinkamas tas sumas, E, turint galvoj, kad jas reikės įnešti, įmokėti ir kartu nesusikertant su finansinio stabilumo tikrinimo priemonė. Pone Sander, ačiū. Du klausimus turiu. Pirmas. Tai pertvarkymo planų rengimas. Jūs sakėt, kad dabar rengiat tokius planus kad e, e, bankų pertvarkymo planai būtų e, kuo lengviau įgyvendinami. Bet aišku, čia yra visa procedūra, su, su tuo susijusios tam tikros priemonės. Ir kartu kalbama apie bankų, veiksmingesnį bankų vidinį gelbėjimą. Bet gal galėtumėt įvardyti kliūčių kurių stojo dirbant būtent su pertvarkymo planais. Ir antras klausimas, ponė pirmininkė, tai bendradarbiavimo susitarimas, e, kuri, kuris buvo e, sudarytas tarp bendro pertvarkymo e, valdybos ir su Kanados ir JAV partneriais atitinkamos srities, tai gal jūs galėtumėt e, pakomentuoti tokio susitarimo, tokių susitarimų su kitomis jurisdikcijomis e, turinį ir gal galėtumėt pasakyti, kad e, mes dabar kalbam apie Europos indėlių garantijų sistemą, ar tai nėra e, kliūtis bendradarbiaujant su kitomis jurisdikcijomis, kuriuose to nėra. Pradėsiu atsakyti apie kliūtis rengiant pervar, pertvarkymo planus. Pirmiausia, mes pradėjom nuo duomenų Mes paprašėm bankų, reikalavom bankų kartą per metus pateikti e, jų įsipareigojimų vaizdą ir aiškiai jiems pasakėm, kad e, pertvarkymo atveju e, turi būti iš karto turimi duomenys, duomenys apie tai, kiek bankus galima pertvarkyti. Ir tai bankai, aišku, žino. Toliau, finansų rinkos infrastruktūrą, tarpuskaitos centrai ir panašiai. Tai labai svarbu, kaip bankai. Tai yra mes ir kartu irgi turim prieigą prie finansų rinkos infrastruktūros subjektų. Tad mes kalbam apie tam tikrus vidinius pirmiausia dalykus, o kai kalbam apie didžiuosius bankus, bankų grupės, tai Tai matėm, kad praeitį bankai vadovavosi tam tikrais vidiniais modeliais, e, kuriuos nebuvo kreipiamas pakankamas dėmesys, bet e, po to iškilus tam tikrai problemiškai situacijai reikėdavo tiesiog e, užtikrinti, kad tie modeliai veiktų. Tad daugybė klausimų su tuo susijusių. Jūs paklausėt apie bendradarbiavimo susitarimus. Mes gerai bendradarbiaujam su FGIC, turbūt Kanados e, atitinkama institucija, ir kartu dabar dirbam panašiai su mm, Fed, mm, JAV tarnyba, su Kanados e, kolegomis esam pasirašę ne vieną ketinimų protokolą. Tie susitarimai tai nėra saistantis e, susitarimai, nes mums reikia tų susitarimų tam, kad būtų galima keistis informacija. Nes juk kai kalbam apie didžiuosius bankus, tai paprastai tai bankai, kurie veikia keliuose jurisdikcijose ir todėl mes turėtume galėti keistis informaciją. Tokiuose susitarimuose paprastai yra viena nuostata. Pagal ją, e, e, kai kalbam apie asmeninius duomenis, tai čia jau jie nepatenka į tų susitarimų e, apriepti. Bet iš tikrųjų kartu yra ir profesinio konfidencialumo standartai šiame kontekste. O apskritai tokius susitarimus parengti, sudaryti, pasirašyti užtrunka daug laiko. Ne per seniausiai pasirašėm susitarimus, su kai kuriomis Europos valstybėmis, kurios nėra ES valstybės, dabar jau kalbame su kai kuriomis Azijos valstybėmis, mums sunkiau negu Europos centriniam bankui sudaryti mm, susitarimus, bendradarbiavimo susitarimus. Nebuvo bent jau iki šiol tokių susitarimų e, tarp e, pertvarkymo institucijų. Pon von Weizsäcker, ačiū. E, pirmininkė, buvo malonu skaityti jūsų ataskaitą. Turiu du klausimus. Pirmas - strateginio pobūdžio bendro pobūdžio e, strateginiai mm, aspektai e, planuojant pertvarkymą. Ir kartu, kaip sakėt, kad nebūtų nutraukta veikla. Tai viena. Antra, kita vertus, juk reikia apsaugoti ir mokesčių mokėtojus, ir, ir mm, vyriausybių biudžetus, ir tais sunkmečio laikais. O dabar, lyginant tą Balancing Act, tai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kad kad e, ta tokia mano paskutinė paminėta e, funkcija stipresnė JAV. Ar jūs pritarėt tokiai išvadai? E, ir kodėl pasirenkat, pasirenkat būtent daugiau dėmesio skiriat, ne, ne tiek dėmesio skiriant assertiveness elementui. Toliau grįžtant prie Banko Popular, tai kai matėm, kaip vyko pertvarkymas, tai, tai uh, taip, čia vėlgi buvo mastoma, kaip tą padaryti prasmingiau. Bet kalbant apie NC dvigubą VO, tai nežinau, kaip tada mm, būtų galima kažkaip pasižvelgti į parlamento poziciją. Nesu tikra, ar jau JAV kolegos daugiau dėmesio skiria tam assertiveness, bet jų sistema kitokia. Jie tiesiog reikalauja iš bankų įrodinti, kad šie gali būti pertvark, taikomi e, per nemokumo procedūrą. E, taip, pirmiausia, aš pati pasisakyčiau už tokį variantą, kai bankas gali būti pertvarkomas uh, nemokumo procedūra. Tai toks pirminis žingsnis būtų. Bet kalbant apie JAV, e, ypač didžiuosius bankus, tai nežinau. O mastant apie įvairias temas, tai mes net taip jau e, nutolę vieni kitų kitų, nes matysit, kad yra nemažai bendrų artimų punktų tarp mūsų, Britų e, institucijų, JAV. Tad e, nemanyčiau, kad mes esam e, kitokie, tik tai tie, kad pas mus labai bankininkystės sektorius labai įvairus. O jungtinėje karalystėje ar JAV tai kalbam, ap, kalbama apie, apie aug, tam tikro aukštesnio lygio bankus. Ir, ir, ir kai laikomasi principo, kad nenukentėtų ne vienas kreditorius. Toliau. Dabar grįžtant prie to pertvarkymo minėto banko popular. Tai pirmiausia, aišku, reikia užsitikrinti e, pirkėją. O dabar, kai mes planuojam ir pasirenkam MREL, tai, tai ar bankas E, turint štai tokį minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų kiekį, ar jis galimas pertvarkyti. Ir jeigu yra keletas variantų, tai pirmasis variantas klausti, ar yra pakankamai kapitalo tam, kad būtų galima rekapitalizuoti uh, Nes, sakykime, norint pe, parduoti verslą, tam reikia pirkėjo. Tai sąžiningai pasakysiu, kad e, CCP e, pertvarkymo dokumentą reikėtų dar pasiskaityti, grįžti prie jo ir, aišku, būtų galima pasvarstyti, ar jį būtų galima kaip nors papildyti. Otmar Karas. Ačiū pirmininkė, visuomet džiugu. Ir tikrai raminančiai nuteikia jūsų faktiniai atsakymai, pasakojimai. E, dėl bankrutavimo nuostatų derinimo su JAF mes galvojame, kad tikrai tame kontekste komisija turėtų pateikti pagrindinius principus, kaip reikėtų elgtis su, su su tokiamis nuostatas. Aš konkrečiai klausiau jūsų, kokie būtų jūsų pageidavimai tame kontekste, galvojant mm, apie bankroto įstatymus, jūsų vienodimą su JAV, bet ir plačiau apie mūsų santykius su JAV. Toliau jūs kalbėjote mm, tarp susipratimo memorandumus tarp SRB ir ACB. Tai Mes vaizduojame, kad ir dėl CRD4 tas būtų, turėtų būti, tai pagerintų keitimas e, informaciją tarp nacionalinių institucijų taip pat ir SSR ir pager, tai būtų gerai ir, ir dėryboms, ir, ir, ir bent susitarimų rengimams. Tai kada jūsų manimų tai būtų užbaigta? Atsakysiu vėl angliškai tikrai, kai, kai klausaisi klausimą savo gimtąją kalbą ir po to turi pradėti kalbėti kitą kalbą sudėtinga. Mm. Dėl nemokumams aiškiai pasakėme, kad mums skubiai reikia suvienodinimo. Uh, taisyklių ir taip pat e, geros praktikos dėl nemokumo procedūrų bankams. Tai aš visuomet sakiau ir tikrai realistiškai situaciją vertinu, tai neturėtų trukdyti valstybėms narėms spręsti tai, ką jų manimų jos turėtų spręsti savo nemokumo įstatymuose ar savo nacionalinėse procedūrose, ką jos turėtų padaryti. Mm, kalbant apie nemokumo režimus valstybėms. Ta, um, ta, tai būtų įdomu, įdomu apie tai kalbėti, bet aš taip nuosaikiai vertinčiau, aš nežinau, ar man, man atrodo, kad dėl finansinių institucijų nemokumo mes kaip ir dabar viską aiškiai žinome, tai nuo to ir pradėkime, gal ne, vis, ne visas institucijas griebkim vis, vienu įpu, Dabar dėl keitimos informacija tarp ECB ir bendros pertvarkymo valdybos SRB e mes parengėme ir paskelbėme ECB ir bendros pertvarkymo valdybos susitarimą. Tikrai pozityvus elementas yra tas, kad bendarbiavimas per šios trejus metus labai smarkiai pasistumėjo į priekį. Mes atsižvelgėm iš esmės mm, į, į, pagrindinius dalykus ir, ir matome, kad tikrai judame į priekį, yra mm, daug jau automatizuoto keitimos informacija, tai nebereikia užklausimų duoti, viskas iš karto ateina automatiškai. Aišku, dar yra visai lėtėmų, kur mes turime siūsti užklausimą, bet jau dabar net nereikia to labai plataus paaiškinimo siūsti, užtenka pasakyti, kad mums reikalinga tokia ir tokia informacija, viskas vyksta daug geriau ir um, tikslesnė yra informacija. Uh, ir yra ta, taip vadina, tie vadinamis priežiūros duomenys, tai duomenys, kurie yra Europos centrinė banko duomenų dalis, bet iš e, tarnės pusės mes turime pareik, pa, užprašyti tų duomenų, jeigu mums reikia. Visuomet tai yra individualios užklausos. Uh, Vis tik tai laikyčiaus to argumento, kad tikrai mes esame kviečiami į daugelį sutikimų ir, ir laikomės ar, to argumento, kad abipusiškumas yra labai svarbus, kad mes būtumėm um, nuolatiniai stebėtojai jų sutikimuose ir jie būtų nuolatiniai stebėtojai mūsų susi, posėdžio susitikimuose. Tai, man atrodo, kuomet tai yra paketas, tai yra puikus argumentas. Thank you, um, Doru Francu. Ačiū, Fransulica. Euh, merci beaucoup, <coughs> monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, kad e, bendros pertvarkymo valdybos misija yra e, nustatyti, kad žlungančių e, bankų pertvarkymas būtų tvarkingas ir minimaliai paveikintis realią ekonomiką ir viešo sektoriaus finansus. Ir tai realiai artėja prie. prie apčiuopamo rezultato jau bankiniai sąjungoje ir reikia prisiminti kelio gairio planų susitarimą dėl bankinės sąjungos sukūrimo. Dar 16 um, metais tai buvo patvirtinta. Aš noriu priminti, kad tikrai buvo stengiamas kaip galima greičiau sukurti um, indėlių garantijų sistemą. Ir aš noriu pasakyti, kad dabar yra labai palankus momentas daryti spaudimą tam, kad iš tikrųjų būtų užbaigta kurti bankinę sąjungą. Taigi, uh, E, gerbiama e, pirmininkė, Europos indėlių draudimo sistema turi pasiremti tvirtų finansinių pagrindų, kad būtų galima finansuoti visus likvidumo poreikius ir nuostolius e, susidarančius galiausiai. Taigi, Europos indėlių garantijų sistema turi būti sukarta, numatant visą bendrą biudžetinę paramą ir tai yra absoliučiai būtina, jeigu mes norime, kad tinkamai ir efektyviai veiktų bendra priežiūros ir pertvarkymo sistemą. Kitas momentas, ką aš dar norėčiau labai akcentuoti, yra susijęs su tuo, kad būtina paremti taip vadinamai backstop, tai yra finansinio stabilumo stiprinimo priemonė e, per bendrą pertvarkymo sistemą. Ir, gerbiama pirmininkė, bank, kas, aišku, puikiai žino, ką reikia padaryti, kad jis būtų pertvarkytas. Taigi labai džiaugiuosi, kad komanda, kur yra atsakinga už bankų priežiūrą, jau dirba ir tikrai banko vaidmuo čia labai svarbus. Taigi, kokių veiksmų jūs numatote imtis per atimiausią laikotarpį, kad užtikrintumėt glaudų mm, bendarbiavimą su atitinkamomis įstaigomis šioje srityje? Please. Prašom, bandysiu atsakyti jūsų klausimus. Man atrodo, kad tikrai nesiskiria mūsų nuomonės dėl to, kad trūksta trečio ramščio bankinėje sąjungoje ir EDIS, Europos didelių draudimo sistema turi būti sukurta, kaip sakiau savo įžangos kalboje. Uh, 2017-2018 metais mm, nedaug kas padaryta, bet tikėkime, kad dabar bus pajudėta į priekį ir kad iš tikrųjų veiks tas, bus sukurtas sistema. Dabar dėl backstop, finansinio stabilumo stiprimo priemonės, mes tikrai daug jau kalbėjomės ir kovą ir tikrai panašu, kad artėjam, artėjam prie pabaigos, bet dabar kalbame apie e, stabilumo stiprinimo priemonę bendram pertvirkimo fondui po mutalizavimo, e, mutalizavimo etapo pabaigoje, tai yra apjungimo pabaigoje ne dabar, bet e, kalbame apie to etapo pabaigą. Ir galiausiai, kaip teisingai pasakėte, bankai puikiai dabar jau žino, kokie yra reikalavimai ir būtent, manau, mūsų būtent komandų dėka labai aiškiai mes išsakėme, kokie žingsniai turi būti padaryti ir geri bankų vadovai puikiai žino, kokius žingsnius turi padaryti. Mes dirbame glaudžiai bendarbiaudami su nacionalinėmis institucijomis ir turime ir, ir seminarus, kur kalbame konkrečiomis temomis, nustatome konkrečius tvarkarašius, per kada ką padaryti, kad viskas vyktų sklandžiai sklandžiai. Manau, kad tik tokiu būdu galima viską padaryti. Negali nusiųsti laiško banko ir pasakyti, aš žinau, kaip geriausiai uh, jūs pertvarkyti ir štai bus viskas taip. Turi būti sąveika, turi būti bendradarbiavimas ir turi būti tinkama jų pažangos priežiūra. Labai atsiprašau už tą samišį salėje, kolegos, labai prašau drausmės Gal mhm, mūsų britų kolegos netaip e, džiaugiasi e, vakar kaip kruatis, bet e, prašau tylos salėje. Labadiena, dar kartą džiaugiamės jūsų atvykimu į mūsų komitetą. Aš, na, sakyčiau, Emerald tikrai yra susijęs su breksitu, yra daug neiškumo to klausimu ir visi apie tai žinote ir mm, įsipareigojimai jau yra problema ir pagal Junktinės karalystės įstatymus galbūt um, tikrai Emerald netitiks įsipareigojimai, ne visi iš esmės gali būti, kad po Brexito dauguma Europos bankų pažeis MRELus daug uh, rinkos dalyvių, taip pat ir mano šalyje, ir Airijoje, bet taip pat ir kitur uh, yra. Bankai turi labai daug įsipareigojimų, turi, kurie yra išduoti pagal Junktinės karalystės įstatymus. Taigi, uh, klausimas yra, koks iš jūsų valdybos požio taško, kaip jūs tai vertintumėte, ar jūs tai analizuojate detaliai, ar, ar bus išspręstas tas neiškumas artimiausiu metu, ar toliau bankai po breksito galės prieiti prie tarptautinių rinkų. E, sprendimas būtų um, pripažinti abipusiškai Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos e, pertvarkymo uh, procesus. Na, bet jeigu nebus galima to pripažinti, kad veiktų ir Anglijos įstatymai, tai gal tada reikėtų pasinaudoti punktų dėl, dėl paveldėtų įsipareigojimų taikymą. Aš tikrai labai vertin, laukčiau jūsų atsakymą, paaiškinimą. Taip labai aktuolus klausimas ir iš pertvarkymo institucijos požiūrė taško tikrai su breksitu labiausiai sėtinas būtent šis aktualiausias klausimas. Mes jau pradėjome dialogą su bankais, visų pirma, bandydami išsiaiškinti ko, kokie yra kiekiai įsipareigojimų e, išleistų pagal Junktinės karalystės įstatymus ir pagal Anglijos įstatymus. Taip. Bet iš tikrųjų mastai yra pakankamai dideli, verta apie tai kalbėti ir kaip jūs teisingai pasakėte, geriausias sprendimas būtų e, teisinis, įstatyminis sprendimas dėl paveldėtų sąlygų galiojimo ir abipusinis pripažinimas būtų geriausiai. Jeigu ne, tada jeigu darytumėm tokią prielaidą, kad breksitas įvyksta nepalankiomis sąlygomis, nesusitarėme dėl to, tai nuo to momento, kai taps ir realybė, šis iš tikrųjų tai, tai nebetitiktų MRELų, nes mūsų sprendimai negalėtų būti vykdomi. Na, dėl eh, naujai išleistų įsipareigojimų, jeigu neturi teisinio tikrumo, tai tuomet turi galvoti apie tai, kad reikalingos sutartinės nuostatos. Uh, Čia sudėtinga problema būtų tik tai esami įsipareigojimai. Tai gal tada galima būtų įterpti punktą, bet įterpti punktą į esamą susitarimą nėra lengva. Tai čia mūsų dabartinė pozicija būtų tokia. Mes stebime situaciją, mes tengiamės perspėti bankus, su gal net e, ypatingai atkreipti dėmesį mažųjų bankų dėmesį, tai nes galbūt jie ne visuomet apie tai e, žino ir tikrai žiūrime, koks yra likęs išmokėjimo terminas, kiek tai įtakos individualaus banko situaciją. Manau, visi mes turėtumėm viltis, kad bus tas prieinamasis laikotarpis suderintas ir kad bus išmintingas teisinis sprendimas rastas šiai problemai. Todėl žvelgiu į parlamentarus to klausimu. Dėkuoju už paskutinės pastabas. Labai man patiko jūsų mintys apie sąlygas, pertvarkant jos skiriasi nuo sąlygų taikomų rekapitalizavimui, nes egzistuoja du E, lygmenys 8 procentai ir pertvarkos sprendimas bei strategija. Aš visiškai sutinku su jumis, kad finansinio stabilumo stiprinimo priemonės e, patikimumas yra labai svarbus ir e, eksantės sąlygos jūs turėtumėte įvertinti tas sąlygas, ne kitos struktūros, nes kitaip viskas taptų labai sudėtinga priemonė nebebūtų tikrai veiksminga. Jūs taip pat labai įdomiai pastebėjote, kad mes turime nepamiršti finansavimo pertvarkos kontekste. Norėčiau jūsų plačiau apie, e, paprašyti plačiau apie tai pakalbėti ir apie finansavimą, kuris e, tarsi taikomas tam, kad būtų išvengta pertvarkos. Tai yra svarbus klausimai. 32 straipsnis konkrečiai dėl finansavimo apie tam tikrų situacijų išvengimą. Ir e, tai yra galimybė išvengti desnių finansavimo problemų pertvarkos metu. Dėkoju pirmiausia už jūsų E, padrasinačius žodžius dėl finansinio stabilumo stiprimo priemonės e, svarbos. Aš kartosiu, tai e, pasiremsiu jūsų žodžiais dažniau. Ir noriu pasakyti, kad diskusijos prasidėjo tik visai neseniai ir aš esu tikra, kad ECB pradėjo galvoti apie finansavimo priemonės siemą su pertvarka. Reikia galvoti apie iš ankstinį etapą ir etapą vykstantį pertvarkos, pertvarkymo metu. Mes, e, galvodami apie praeitį, turime labai atsargiai elgtis finansavimas prieš pertvarkymą. Jeigu teikiamas ir toliau finansavimas tai gali atsitikti taip, kad pertvarkymas gali būti sudėtingesnis arba brangesnis. Ir tą temą reikia labai gerai apsvarstyti reikia galvoti, kada prasideda pertvarkymas, priimamas sprendimas, o galbūt dar galima išlaikyti veiklą ir ieškoti privataus sprendimo, sprendimo naudojant privačias lėšas. Aš noriu pasakyti, kad finansavimo priemonė e, sunkiai veikiančiam bankui yra sprendimas. Tai gali prispagilinti tik problemas tai yra labai sudėtingas klausimas. Taip, nes finansavimo problema gali būti laikina, gali būti susijusi su mokumu ir yra kitų situacijų. Aš e, labai vertinu jūsų pastebėjimą apie keletą etapų. Taip, e, finansavimas prieš pertvarkymą yra sudėtinga tema ir ši problema egzistuoja. E, labai gerai, kad bent jau yra suvokiama tai ir kad yra mąstoma apie tai. Dėkuoju Jums. Buvo labai įdomu su Jumis padiskutuoti. Linkiu Jums malonių vasaros atostogų. Dabar padarysime poros minučių petrokėlio, paskui balsuosime.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 matau, kad daroma labai svarbi nuotrauka.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 tie, kurie įstėjote kortelės į balsavimo aparatus dar. Porą kolegų nebalsavo, matau, kad kortelės yra aparatuose, bet jie nebalsavo. Mums reikia pasižiūrėti, kiek kokių frakcijų atstovų yra, dėl to ir norėjau, kad balsuotumėte. Ar visi galite balsuoti? E, balsavimas baigtas. Pradedame. Pirmasis klausimas pasiūlymas dėl e, tri, trišalių darybų pabaigos konkurencijos e, klausimais. Andrės Švab, mūsų pranešėjas, jis norėtų tarti keletą žodžių. Prašom. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti jums ir kitiems kolegams, kurie prisidėjo e, trišalės darybose, tarp, kur dalyvavo ir parlamentas bei taryba, mes užsitikrinome pusiausvyrą, taip pat užsitikrinome daugiau e, nepriklausomis nacionaliniams e, konkurencijos tarnyboms e, galimybių daugiau priimti sprendimus dėl finansavimo ir uh, darbuotojų personalo. Dabar reikės taikyti laikinasias priemonės, bet taip pat norime, kad komisija veiktų greičiau, kad e, komisija pateiktų pasiūlymus parlamentui ir mes galime pasidžiaugti rezultatu, nors tai buvo, vyko trišalės darybos ir mes galime visi dabar balsuoti už pasiektą rezultatą. Dėkoju, norėčiau pirmiausia Jūs pasveikinti, buvo tikrai e, rezultatas geras pasiektas, turime komisijos deklaracijos tekstą taip pat. E, dabar jau viskas yra pasiekta, nebeskaitysiu komisijos tekstą, tačiau pasakysiu, kad rezultatas yra labai pozityvus. Balsuojame dėl teksto tarp institucinių dėrybų kontekste vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas 44 už, 4 prieš. Dingo rezultatas iš švieslentės. Viskas užfiksuota gerai. E, paskui pamatysime, kiek susilaikė. 44 už, 4 susilaikė ir 4 prieš. Sveikiname dar kartą pranešėję. Dabar Tomo Vanden Kendelarės pranešimas, pridėtinės e, vertės mokesčio bendros, sistem, bendros sistemos nuostatos, ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš. Jūs už. Tikriname, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 33 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 34 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Nematau, kaip EPP balsuoja. Tikriname 35 pakeitimas. Prašom balsuoti. Man atrodo, kad buvo patvirtinta, bet pasižiūrėkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 36. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 37. Už. Prieš susilaikė atmesta. Šeštasis. Tikrinti? Balsuojame dėl 37 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta, 38-asis už, prieš susilaikė priimta, 30, 40-asis už, prieš susilaikė atmesta. 41 už prieš susilaikė priimta. 42 už prieš tikriname 42. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 44. Už, prieš, tikriname, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 46. Kas už, prieš, sulaikė, atmestas. 47. Kas už, prieš, tikriname. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmestas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas atmesta. A kompromisas kas už, prieš, A kompromisas. Matau minusą. Tik tai dvi frakcijos remia. Tikriname A kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 51 ir 8 pakeitimai. Pirmininkas atsiprašo. 52 ir kiti, kas už prieš, tikriname. Balsavimas baigtas, priimta. Devintas, kas už, prieš susilaikę priimta, 53, 55 už, prieš tikriname 55. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, prieš susilaikė priimtas. 58-59-13 už prieš susilaikę priimti, 60-14 kas už prieš susilaikę priimti, 15 už prieš susilaikę priimta, 16 už prieš susilaikę priimtas, 17 už prieš susilaikę priimtas, 18 už prieš susilaikę priimtas, 19 už prieš susilaikę atmestas, 20 už prieš susilaikė balsuojame dėl 20. Balsavimas baigtas, priimtas 21 už, prieš susilaikė atmestas, 22 už, prieš susilaikę priimtas, 23 už, prieš susilaikę atmestas, 24 už, prieš, žaliai prieš, tikriname. 24. Balsavimas baigtas, atmesta, dviejų balsų skirtum 25 už, prieš susilaikė primta, 26 už, prieš susilaikė primta, trečiasis už, prieš susilaikė primtas, 20, 30. Kas už? Prieš tikriname. Balsavimas baigtas. Atmesta lygiai balsai pasiskaitė 31 už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 44 už, 4 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Tekstas patvirtintas. Dabar Briano Hayes pranešimas ir trečių šalių santykiai susijęs su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra. A kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. B kompromisas už prieš susilaikę priimta, C kompromisas už prieš susilaikę priimta, 60 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas, 61 už prieš susilaikę atmestas, 62 už prieš susilaikę atmestas, 63 už prieš susilaikę atmestas, originalusis tekstas už prieš susilaikę priimta, D kompromisas už prieš susilaikę priimtas, E kompromisas už prieš susilaikę priimtas, F kompromisas už prieš susilaikę priimtas, 78 kas už prieš susilaikę priimtas, G kompromisas už prieš susilaikę priimtas, H kompromisas už prieš susilaikę priimtas, 89 už prieš susilaikė priimtas, 21 už prieš susilaikė atmestas, į kompromisas už prieš susilaikė priimtas, J kompromisas už prieš susilaikė priimtas, K kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 119 už prieš susilaikė atmestas, L kompromisas už prieš susilaikė priimtas, M kompromisas už prieš susilaikę priimtas, N kompromisas už prieš susilaikę priimtas, O kompromisas už prieš susilaikę priimtas, P kompromisas už prieš susilaikę priimtas, Q kompromisas už prieš susilaikę priimtas, 162 už prieš susilaikę. Tikriname. Prašom balsuoti, man atrodo atmesta. Balsavimas baigtas, atmesta. R kompromisas už prieš susilaikę. Priimta. 122 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, S kompromisas už prieš susilaikę priimtas, T kompromisas už prieš susilaikę priimtas, U kompromisas už prieš susilaikę priimtas, 194 už prieš tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta V kompromisas už prieš susilaikė priimtas. E, Dušimtasis pakeitimas, tai žodis, ne? Ne. 200. Kas už prieš susilaikė atmestas, 206. Už prieš susilaikė atmestas, 207. Už prieš susilaikė. Tikriname. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Vieno balso persvara. 208 už EPP nebetokai balsuoja patvirtinta dvigubą V kompromisas už prieš susilaikė priimta, 2-1-2 e, už prieš susilaikė atmestas. Tikriname. Gerai. Tikriname. 212. A jūs pasirodo už, nes aš mačiau minusą, sako pirmininkas. Balsavimas baigtas, atmestas. X kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta, 220 už prieš susilaikė atmestas, į ilgoj kompromisas už prieš susilaikė priimta, 230 už prieš susilaikė priimtas, 231 už prieš susilaikė tikriname 231. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirminis tekstas, 24 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė priimta, nurodomosios dalys nuo 1 iki 8 už, prieš, tikriname, nurodomosios dalys. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nelabai prieštaringas šis klausimas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas, antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, trečiasis už, prieš susilaikė. Tikriname trečiasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Z už prieš susilaikė priimta, AA kompromisas už prieš susilaikė priimtas, dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, AB kompromisas už prieš susilaikė priimtas, AC kompromisas už prieš susilaikė priimtas, šešioliktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas, 18 už prieš susilaikė atmestas, AD kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 23 už prieš susilaikė tikriname. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25 už prieš susilaikė priimtas, 26 už prieš susilaikė atmestas 27 už prieš susilaikė atmestas 28 už prieš susilaikė tikriname balsavimas baigtas atmesta AE kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 33 už prieš susilaikė atmesta, 34 už prieš tikriname. 34. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirminis tekstas G konstituojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 38 už, prieš, susilaikė priimta. Balsuosime dėl teksto su pakeitimais, vadinis balsavimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 46 už 4 prieš 2 susilaikė, sveikiname pranešėją. Baigėme, ne? Bals, baigėme balsavimą. Dabar padarysime pertrauką iki 17.15. Tuomet keisimės nuomonėmis su ponu Hartigu Liogeriu, Ekofino vadovu ir Austrijos finansų ministru. Pertrauka. 35 minučių pertrauką.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

Dear colleagues, I would like to warmly welcome. Brangus kolegos, jeigu noriu pasveikinti pas mus atvykusi Austrijos finansų ministrą, poną Hartvigą Liogerį, e, kuris papasakos apie Europos semestrą. Labai ačiū, kad jūs e, atsiliepėt į mūsų kvietimą ir kad sutikot pakalbėti apie Austrijos pirmininkavimo prioritetus. Kaip žinom, tie prioritetai apima nemažai elementų, nemažai punktų, e, kurie buvo gyvai aptarinėjami pas, per pastarąsias Europos vadovų sesiją susitikimus per Ekofino tarybą. Ir dabar tikrai labai bus džiugu išgirsti iš jūsų lūpų apie Austrijos pirmininkavimo prioritetus nes e, jau buvo trilogo, trilogo dėrybos, ateinant praėjusią savaitę dar numatytos trilogo dėrybos e, bankininkystės sektoriaus įvairiais klausimais. Tad taip, matau, kad jūsų, per jūsų pirmininkavimo laikotarpį e, tikrai bus, jau yra susikaupę labai daug svarbių temų, mm, daug tų temų, bet ir kartu kokybės prasme paminėtinų. Nu, ir tikrai labai vertinam tai, kaip jūs pradėjot savo pirpininkavimo laikotarpį, kaip jūs palaikot dialogo ryšius su parlamentu. Nes antai, skaitydami Europos vadovų tarybos išvadas, ten e, tarybos bendras požiūris tarsi išryškintas kaip svarbesnis kaip, negu parlamento požiūris, bet e, juk einant į trialogo dėrybas, tai aišku, kad yra juk e, teisėkuros proceso mm, kelios šalis ir mes esam mm, tokie pat, e, mm, tokie pat trialogo ir dėrybų proceso dalyviai kaip ir taryba. Tad tikrai labai gerai, kad jūs uh, laikotės tokio teigiamo požiūrio. Mes dar turėsim progų aptarti kapitalo rinkų savokos e, klausimus, nes tikrai nemažai su tuo susiję dokumentų, nemažai energijos jau padėta. Bet labai ačiū e, e, už tai ir linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant Ekofino tarybai ir e, linkiu ir tikiuosi bei linkiu jums konstruktyvumo, atvirumo, e, gebėjimo rasti kompromisų, nes Europai reikia gerų sprendimų, reikia baigti dėrybas dėl svarbių dokumentų, reikia pasiekti ir toliau kurti kapitalo rinkų sąjungą. Tad turim šį ir kitą ambicingus tikslus. Tačiau mes optimistiškai žvelgiam į ateitį ir tikrai tikimės gerai su jumis bendradarbiauti. Tad dar kartą ačiū, kad atvykote ir dabar išklausysim jūsų įžanginių pastabų. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, komiteto nariai. Man ir malonumas, ir pirmiausia, garbė kalbėti jūsų komitete, Europos parlamento ekonomikos e, klausimų komitete. Aš pirmą kartą, beje, lankausi parlamente, kalbu kaip pirmininkaujančiosios Austrijos atstovas ir kartu esu pasirengęs sudalyvauti diskusijose su jumis, atsakyti jūsų klausimus. Jau ne pirmą kartą Austrija pirmininkauja Europos Sąjungai. Esam tikri, kad e, mes sėkmingai dirbsim, sėkmingai dirbsim kartu su jumis, kai ir kad per šešis mūsų pirmininkavimo laikotarpius bus patvirtinta ne viena teisėkūros iniciatyva. Ta proga noriu padėkoti pirmininkavusiai Bulgarijai, kuri šių 2018 metų pirmąjį pusmetį dirbo su įvairiais e, teisėkuros pasiūlymais, įvairiais klausimais ir sėkmingai dirbo. E, per e, šešis ateinančius mėnesius mes dirbsim su keturiais prioritetais. Vieną jų pirmininkę jau paminėjot. Pirmiausia, mes dėsim pastangas kurdami toliau bankininkystės uh, sąjunga. Tikimės e, geros pažangos. Toliau dirbsim su kapitalų e, rinkų sąjunga. O kitas prioritetas tai ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas. Dirbsim komisijos pasiūlymų pagrindu. Trečioji sritis - tai veiksmingesnė, sažiningesnė apmokestinimo sistema Europos lygių. Tai vienas mūsų prioritetų. Ketvirtas prioritetas 2019 m. ES biudžeto klausimai. Tikimės baigti e, biudžeto darbus per mūsų pirmininkavimą. Bet dabar prieš leisdamasis į tuos atskirus paminėtus prioritetus, norėčiau pirmą išdėstyti mūsų požiūrį į dabartinę ES ekonominę padėtį. Austrija ir Austrijos pirmininkaujančioji komanda pradeda pirmininkavimą geromis ekonomikos sąlygomis, nes jaučiamas ūkio pakilimas lyginant su 2017 metais. Tai galim pasidžiaugti, kad dabar eurozonoje ir visoje Europos Sąjungoje ūkis e, augo ir tikimės, kad dar bus priimta ne viena e, priemonė Europos Sąjungos lygių, kuri padės stabilizuoti padėtį ir padaryti ją tvarę. Per pastaruosius septynerius metus mes jau įveikėm didžiuosius e, buvusios krizės išbandymus. Mes įveikėm ekonominę ir finansinę krizę, matom teigiamų poslinkių darbo rinkoje. Be to matėm, kad valstybių narių e, vyriausybių e, biudžetai ir skolos lygis dabar yra geresnis. Tad e, atsižvelgiam į tengiamus poslingius valstybėse narėse, turiu galvoje ten įgyvendinamas reformas e, ir tikimės, kad tomis reformomis e, bus prisidedama prie stabilizavimo ūkio. O dėl reformų, tai suprantama, mūsų laukia rimtų dar išbandymų. Antai pasižiūrėjus į e, vyriausybių, e, vyriausybių ir privataus sektoriaus e, skolas, tai aišku, kad reikės imtis priemonių. Užimtumo, tiksliau, užimtumo lygis, ypač jaunimo užimtumo uh, lygis tam tikrose valstybėse narėse nėra pasiekęs tinkamo lygio. Kartu bankai ir toliau sunkiai, sunkiai sprendžia vadinamųjų blogų paskolų problemą. Yra ir kitų problemų. Kita vertus, e, augimo, ūkio augimo tos normos e, dar nėra pakankamos tam, kad dabartinę apskritai teigiamą padėtį padarytume stabilę. Mes turėtume e, tiesiog ieškoti ir kitų mm, piniginės, mm, mm, piniginės politikos e, stimulų, paskatų. Antai nacionaliniu lygiu yra dabar tam tikrų e, įtampos E, punktų. E, matom, kas vyksta pasauliniu lygiu, matom e, priekybos karo pirmasis apraiškas, matom protekcionizmo nemažai apraiškų. Tai išbandymai. Kita vertus, tai yra savotiškas privalumas, nes tokiom sąlygom mes galim pasinaudoti uh, E, technologijos teikiamais privalumais e, kartu, žinoma, turė, prisitaikydami prie demografijos pokyčių. Tad tokie išbandymai mums tenka ir juos mes turėtume atsakyti, kartu pasinaudodami palankę ūkiui e, padėtim ir kartu skatindami ekonomikos reformas. Pasaulio bankas šių metų pradžioj buvo susitikęs ir buvo pasakyta, kad e, e, tik kai šviečia saulė pats tinkamiausias laikas taisyti stogą. Ta pati būtų galima pasakyti apie mūsų e, padėtį Europos Sąjungoje. Na, o dabar vertinant atskiras temas. Tai vienas svarbiausių, turbūt svarbiausių prioritetų tai bankininkistės sąjunga. Mes didelį dėmesį skirsim bankininkystės sąjungai ir dėsim pastangas, e, kad būtų galima sumažinti riziką, bankų riziką ir kad būtų galima e, pasidalyti riziką. Imsimės konkrečių e, žingsnių tą linkme, turim jau veiksmų planą nuo 2016 metų. Tame plane labai detaliai E, išdėstomos priemonės ir terminai, iki kurių tas priemonės reikia, reikės įgyvendinti. Europos E, Europos vadovų taryboje buvo e, paminėta, kaip svarbu toliau dėkti, kurti ir dėkti EDIS indėlių garantijų sistemą, kaip sumažinti skolą. Mes, aišku, e, pradėsim netrukus trialogo dėrybas su parlamentu dėl bankininkystės sektoriaus teisės aktų pasiūlymų. Rizikos mažinimo uh, E, priemonių dokumentų rinkinys dabar jau pasiūlytas ir tikiuosi, kad konstruktyviai dirbdami mes iki šių metų pabaigos jau galėsim patvirtinti dokumentų paketą. Kitas šios ryties prioritetas - tai rasti e, būdą, kaip būtų galima sumažinti neveiksnės paskolas jų e, dydį, kiekį ir mes dirbsim toliau šioje srityje, dėsim pastangas tam, kad būtų e, įtvirtintas bendras finansinio stabilumo stiprinimo mechanizmas, priemonė. Tikiuosi, kad uh, E, pritars, bus tam pritarta. Antai e, birželio mėnesį bus priimtas, buvo priimtas sprendimas dėl finansinio stabilumo stiprinimo priemonės e, kartu su Eurogrupės pirmininkais mes toliau dirbsim šiuo klausimu ir tikiuosi per pirmininkavimo laikotarpį pasiekti kad e, toji priemonė būtų patvirtinta. Ir dar vienas dalykas susijęs su bankininkystės sąjunga. E, Tarptaut, tarp valstybiniai sandoriai brangiai kainuoja Europos Sąjungoje. Mes e, su parlamentu norėtume susitarti šiuo klausimu. Tikimės tą padaryti dar per mūsų perpininkavimą. Kitas labai svarbus e, klausimas kapitalo rinkų sąjunga. E, nereikėtų nuleisti dėmesio nuo jos, jeigu norim e, stiprinti bendradarbiavimą ES lygių kapitalo rinkų sąjungos klausimais. Reikėtų sukurti įvairesnį finansavimo priemonių spektrą, kartu pagerinti galimybę mažosioms ir vidutinėms vidutinio dydžio įmonėms e, gauti e, finansavimą iš įvairių šaltinių. Dėl, e, dėl Europos kapitalo rinkų infrastruktūros reglamento, tai juo sieksi palengvinti sąlygas kapitalo rinkų dalyviams įvairiais klausimai, spręsti tarp puskaitos problemas ir panašiai. Toliau PEP e, bendras Europos pensijų produktas. Su šiuo klausimu irgi dirbsim per pirmininkavimo laikotarpį. Sieksim e, užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas e, pensijų fondų ir kitų šios ryties subjektų, subjektams. Ir kartu sieksim, kad pensijų fondų lėšos būtų nukreiptos į ilgalaikės investicijas. Tikiuosi, kad jūs tikrai irgi prisidėsit prie to, kad ta kuriama priemonė būtų deramai įgyvendinta. Dėl tarpvalstybinių investicijų fondų čia neišnaudotas iki galo potencialas. Tai mes irgi šiam klausimui skirsim deramą dėmesį. Dėl ekonomikos valdymo ir ekonomikos koordinavimo. Tai suprantam, kad reikės dėrėtis dėl ne vieno E, dokumentų šioje srityje. Mes stengsimės e, e, tvirtinti stabilumą ir kartu konvergenciją tarp valstybių narių. Ir kartu, kartu darysime atsižvelgdami į saugumo ir augimo pakto kriterijus. Kartu uh, užtikrinsim ar sieksim, kad uh, E, kad šalių, atskirom šalim skirtos rekomendacijos pagal Europos semestrą būtų iki galo įgyvendintos. Tad e, tokie būtų pagrindiniai žingsniai į 2019 metų Europos semestrą. Ten pasirodys ūkio augimo apžvalga, ankstyvojo įspėjimo e, mechanizmas, juos irgi stengsimės patvirtinti per pirmininkavimo laikotarpį. Ir tikimės, galėsim vėlgi e, skatinti priemonės ar remti tokias priemonės, kurios padės valstybėms narėms dėkti reformas. Dabar jau yra konkretus e, teisės akto pasiūlymas, dėl kurio deramasi per trialogo dėrybas. E, kalbama apie biudžeto lėšų skirtų techninėms reformoms e, lėšų padidinimą. E, jau yra pirminis e, susitarimas ir mes iš tikrųjų dėsim pastangas, kad visi darbai vyktų pagal laiko grafiką ir kad būtų galima klausimus baigti aptarinėti iki nustatytų terminų. Toliau yra komisijos pasiūlymas dėl struktūrinių reformų fondų. Tai mes dabar e, ver, gilinamės į šį klausimą, tikimės padaryti pažangą. Apmokestinimo sritis. Čia mes norėtume daugiau veiksmingumo, bet kita vertus ir daugiau e, sažiningesnių sąlygų ES lygių. Dėsim pastangas, e, kad būtų užtikrinta apmokestinimo sistemos skaidrumas norėtume e, užkirsti kelią e, e, mokesčių konkurencijai, nesažiningai mokesčių konkurencijai ES kartu kovosim su mokesčių nemokėjimu ar mokesčių vengimu. Čia vėlgi mąstysim, kaip būtų galima pasitelkti naujas technologijas ir kartu reikės atsižvelgti į globalizacijos poveikį. Tad toliau e, dirbdami apmokestinimo klausimais didelį dėmesį skirsim skaitmeniniam apmokestinimui. Komisija kovo mėnesį pateikė konkretų šios ryties teisės akto pasiūlymą. EBPO lygių e, tai irgi gyvai aptarinėjama, o kartu yra pasiūlymų, e, pasiūlymų susijusių su skaitmeniniu apmokestinimu dėl įmonių pelno apmokestinimo. Antai tam esam numatę konkrečią konferenciją Vienoje, kur bus aptarinėjamas uh, šis klausimas. Taryba dar nėra užėmusi galutinės e, pozicijos e, skaitmeninio apmokestinimo klausimų, tačiau mes pasinaudosim neformalią ekon e, tarybą, tarybos posėdžių rugsėjo mėnesį. Toliau dėl PVM ir kova su PVM sukčiavimu irgi esam numatę nemažai darbų. Dėl bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės, tai atsižvelgdami į tarybos prioritetus mes pasistengsim e, pasiekti, kad būtų sutarta dėl bendros plačios įmonių pelno mokesčio bazės, tam, kad ES lygių vėlgi būtų galima užtikrinti PVM sistemą pagrįstą sažiningumu. Kartu nagrinėsim šalių bendradarbiaujančių PVM klausimais sąrašą. Turėsim dar gilintis ir atnaujinti šį sąrašą, nes dabartinis tokių šalių sąrašas yra gera priemonė kovojant su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu. Dabar jau to sąrašo dėka buvo pasiekta tam tikrų rezultatų, antai ne viena tame sąraše paminėta valstybė dabar jau stengiasi, stengiasi pakeisti elgesį. Kitas klausimas - 2019 m. ES biudžetas Tai žinoma, e, jo padėtis nemažai priklausys nuo to, kaip bus e, įvykdytas 2018 metų biudžetas. Mes atidžiai stebėsim biudžeto poslinkius ir stengsimės e, užtikrinti lėšų nustatytiems prioritetams. Per dėrybas dėl 2019 metų biudžeto stengsimės vadovautis E, gairėmis, kurios buvo patvirtintos per Ekofino tarybą šių metų vasario mėnesį. Tai bus mūsų dėrybų pagrindas. Rytoj prasidės pirmas e, trialogo dėrybų raundas ir mes tada poziciją konkrečią e, pateiksim tarybai per bendrame 2019 m. biudžeto dėrybų procese. Ir tikimės, kad ir e, parlamentas e, priims poziciją šių metų rugsėjį. Tad e, mes tikrai džiaugiamės, kad jau trečią kartą pirmininkaujam ES tarybai. Kaip m, sakiau, mūsų laukia nemažai darbų, kartu patirsim ir nemenko spaudimo, antai per mūsų pirmininkavimą vyks ir toliau uh, E, labai intensyvios dėrybos dėl Junktinės karalystės išstojimo sąlygų, bet to 2019-aisiais prasidės parlamento rinkimų, rinkiminė kampanija, tad tikrai laikas mus paus ir mes stengsimės e, baigti numatytus darbus. Aš e, tikiuosi konstruktyvaus ir vaisingo su jumis bendradarbiavimo per ateinančius mėnesius. Labai ačiū už jūsų išsame kalbą. Dabar galėsime pradėti parlamentarų pasisakymus. Visų pirma, Otmar Karas. Gerbiamas ministrė, mėly kolegos, visų pirma, noriu pasveikinti ministrą Ekon komiteto posėdėje. Noriu padėkoti už jūsų pasisakymą. Mūsų yra šiandien speciali situacija. Drako yra irgi kartu su mumis šią popietę ir seka irgi mūsų komiteto darbą, taigi sveikinu visus. Mes tikrai remiame Austrijos pirmininkavimo prioritetus, labai sveikiname juos, ypač dėl to, kas pasakyta apie mm, svarbiausius klausimus, sėdis, pavyzdžiui, Europos indėlių draudimo sistema, taip pat dėl, dėl rizikos pasidalymo, mm, ką jūs pasakėte, tikrai labai svarbu tuos dalykus susijęti. Dabar dėl ekonominės ir pinigų sąjungos. Um, labai svarbu, kad būtų toliau dedamos pastangos. Reikia galvoti apie bendros fiskalinės politikos klausimą ir, ir noriu pastirauti, ar pirmininkaujantį Austriją turėtų kokių minčių tuo klausimu, gal būtų galima kažkokį tarp vyriausybinį, tarpinį sprendimą rasti, atsižvelgiant į krizę, kad gal būtų galima galvoti, pažiūrėjau, apie SM, tam tikrą tokį kaip kaip, kaip skėti, ar pirmininkaujantį Austriją negalvotų, kad e, reikėtų nuosavų išteklių ES, pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie skaitminio sektoriaus apmokesnimą. Uh, Ką Jūs galvotumėte apie struktūrinių reformų finansavimą ne ES valstybėse? Kolega Nidermaris tikriausiai kalbės apie mokesčių klausimus, nes mm, iš tikrųjų svarbus yra mokesniai klausimai, ne vien tik tai kova su mokesčių slėpimu, kuo mes užsiimam ir šiame komitete. Prieš kelias dienas biudžeto tarnybas pranešė, kad apie be dauguma valstybėms skirtų rekomendacijų yra įgyvendintos, tačiau tai nepasakytina Austrijos atveju. Ką Jūs galvojate, ką reikėtų padaryti, kad būtų paspartintas kiekvienai valstybės išskirtų konkrečių rekomendacijų gyvendinimas? Ja, vielen Dank uh, für die ersten Fragen. Uh... Labai ačiū už šios pirmosius klausimus. O taip galėčiau plačiau pakalbėti apie bankinę sąjungą atsižvelgiant į COFIN tarybos diskusijas ir tarybos pasiūlymus, mes ketiname žengti žingsnis po žingsnio, kuriant e, Bankinės sąjungos antrąjį trečią ramščius. Manau, kad čia reikia tam tikro patikslinimo. Žinote, kad taryboje uh, yra skirtingų požiūrių, dėl to, koks turi būti rizikos pasidalymo, rizikos mažinimo lygis. Kartu su komisija mes ieškome alternatyvių kelių, kurie leistų mums judėti link dėl trečio ramščio sukūrimo Austrijos pirmininkavimo metu. Austrija sieks apčiuopamų rezultatų taryboje būtent šiuo klausimu ir mes stengsimės pasiekti pažangos dėl rizikos mažinimo. Aš tikiuosi, kad kartu su Europos parlamentu mes galėsime giliau panalizuoti tuos klausimus. Dabar dėl pinigų sąjungos komisijos pasiūlyme yra visa eilė aspektų. Mes jau kalbėjome kalbame apie bankinės sąjungos sukūrimą ir antrajame etape yra jau tas supratimas, kad SM turi tapti mm, bendro pertvarkymo fondo finansinio stabilumo stiprinimo priemonė ir mes ketiname tai gyvendinti. Mm, manau, kad tikrai bus įmanoma tai padai, to pasiekti mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Mm, galvojant apie SM išplėtimą, apimant visą paspertvarkymo fondą, mes tai vertiname kaip galimybę, aišku, reikia vertinti, ar yra visas reikalingos prielaidos dėti tą kryptimį. Bet aišku, reikia tuos klausimus išsamei išanalizuoti ir greičiausiai tų klausimų sprendimas e, jau e, nesutilps į mūsų pirmininkavimo laikotarpį, būtent galvojant apie uh, Mm, šių pajėgumų plėtimą. Dabar, kalbant apie reformas, mm, čia taryboje yra labai skirtingų nuomonių. Dėl to, kiek reikalinga parama reformoms. Mes turime tą mm, paramą iš Vokietijos ir Prancūzijos. Bet aišku, reikia dar paderinti to mm, sutarimo detalės, to pasiūlymo detalės. E, dabar dėl e, Europos semestro. Aš savo įžango žodėje sakiau, kad mes pasistengsime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad pasiektumėm apčiuopamų rezultatų, kurie leistų mm, tai užsitikrinti. Dabar dėl tų skaičių 9 procentai kitų valstybių atveju, mums Austrijos atveju tik 2 procentai. Na, aš turėsiu patikrinti tuos skaičius. Ačiū. Mes turime lygiai 18.30 baigti posėdį, todėl turime labai išmintingai. skirstyti laiką, taigi gal po pirmo e, frakcijų klausimų raundo mes galėsime vėliau grupuoti klausimus. Pirmanš Beres. Ačiū, jūs kalbėjote apie apie saugumo sistemos sukūrimą. Su Elke Kioning mes tik kalbėjome dėl pertvarkos fondo, būtent e, kalbant apie pertvarkos, Europos pertvarkymo fondo valdymą. Uh, Mes kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų kartais tenka reikalinga sprendimus priimti labai greitai dėl pertraukimo ir taryba panašu, na, nelabai nori mm, pritarti komisijos pasiūlymam, kad šis mechanizmas taptų bendrijos mechanizmu, trūksta noro iš tikrųjų įsigilinti, kokia ta nauja valdysena galėtų būti. Taigi, ką jūs galvotumėt apie tą uh, būtent garantijų pusę, jeigu eina kalba apie bankų pertvarkymą, pavyzdžiui. Iš tikrųjų, reikia labai skubių sprendimų, reikia labai sparčiai mobilizuotis, įtraukti ir nacionalinius parlamentus ir taip toliau. Um, mes, Europos parlamentas, norėtumėm Europos stabilizavimo fondo formulės ir, na, Prancūzijos, Vokietijos pareiškimas uh, neatspindi tokios idėjos. Tai, tai galvojant apie visą monetarinę poetiką Europoje, gal iš tikrųjų reikėtų vis tik tai susitelti Europos centrinį banką. Aš norėčiau jūsų pasiteirauti dėl fiskalinių aspektų. Jūs užsiminėte apie tai, kad tai būtų tarsi koks katalogas, bet gal be. Uh, to katalogo, kuris, mm, aišku, galbūt pirmininkaušios valstybės pristatymė ir aktualus, vis tik tai kokia jūsų būtų pozicija laikytis parlamento um, minties, kad reikalingos ataskaitos atsiskaitimas už um, ataskaitų pateikimas už kiekvieną valstybę atskirai. Ir ką Jūs galvotumėt, koks būtų Jūsų tiksliai kalendorius, kad būtų galima išspręsti šį klausimą? būtent, kad būtų išbrista iš tos aklavietės, kur Bulgarija dėja nesugebėjo išspręsti šio klausimo, pirmininkaudama. Ja, vielen Dank auch äh, für diese Fragen äh, betreffend dem. Ačiū už tos klausimus dėl SM ir valdymo. Ir tai, kaip mes galėtumėm judėti link Europos valiutų fondo. Čia reikia pripažinti ir e, suvokti tai, kad diskusijose tarybai kai kurios valstybės narės išsakė savo aiškę poziciją. Ir dėl tam tikrų valstybių formalių parlamentinių teisinių taisyklių dėje vis tik tai yra įstrikta. Uh, ir nebus įmanoma sparčiai pakeisti valdysenos modelį prieartėjant prie Europos valiutų fondo modelio. Tačiau mes galime rasti mm, kitų valdymo sprendimų, tam, tai bendrai finansijos stabilumo stiprinimo priemonė backstop. Taip pat galima mm, užsitikrinti ir galimybę, kad Europos valiutų fondas taps įmanomas. Taigi čia yra Įmanoma, aišku, apie tai galvoti, reikia galvoti apie funkcinius aspektus e, bendro, bendros finansinio stabilumo stiprinimo priemonės. Aišku, aš kalbu apie tai, nes tokį terminą pasirinko Europos komisija ir kaip pirmininkaujantį valstybę mes pasistengsime padaryti mm, viską, kas yra įmanoma, kad įvyktų diskusijos šio klausimu. Dabar dėl ataskaitų teikimo e, už kiekvieną valstybę atskirai čia šioje srityje, man atrodo, galėsime siekti proveržio diskusijose. Mes, aišku, visų pirma, dirbsime dvi šalių dėrybų pagrindu. Mm, stengsime įtikinti kiekvieną valstybę narę atskirai ir darau prielaidą, kad pirmininkaujantį Austriją čia turi, um, turi galimybę pakeisti politinę situaciją taryboje. Tačiau aš negaliu, aišku, duoti šiandien jums jokių pažadų dėl to, ar tikrai sugebėsime to pasiekti per savo pirmininkavimo laikotarpį. Thank you, Caroline Natgergal. Atgal. Yes, thank you, Chair, and also thank you, Minister, for... Ačiū, ministrė, kad atvykote. Aš turiu du trumpus klausimus. Visų pirma, kokia yra jūsų pirmininkavimo pozicija dėl gaivinimo ir pertvarkymo fondo ir bendrai dėl MIR ir FIT viso paketo. Jaučiam, kad tikrai tai skubiai spręsnas klausimas ir parlamentas yra pasirengęs dėrėtis, tai todėl norėčiau išgirsti iš jūsų, ar jūsų manimų e, šis klausimas yra skubiai spręstinas. Ar jūs tikite, kad gal, yra įmanoma susitarti jums pirmininkaujant? Na ir kitas klausimas. Pastebėjau, kad jūs domina skaitmeninis sektorius, skaitmenimas. Um, Todėl norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į PSH visą klausimą, kur yra siekiama ir kibernetinį aspektą integruoti. Tai kokios būtų jūsų mintis dėl kibernetinio saugumo, ta prasme, ar tai būtų svarbus, spręsnas klausimas, kiek aukštais būtų jūsų darbo atvarkiai. Tai aš norėčiau jūsų reakcijos to klausimu.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 platų spektrą klausimų. Iš esmės gal dvi temos yra tokios pagrindinės. Mes norime efektyvaus ir sąžiningos skaitinės ekonomikos apmokesnimo europinių lygmenių ir jeigu įmanoma pasaulinių lygmenių. Mm, tarpinės tam tikros apmokesnimo e, sistemos pasiūlymas e, skaitmeniniam sektoriui mm, iš tikrųjų būtų būtent tik tai toks tarpinis sprendimas, laikinas sprendimas. Todėl mes tikrai ieškosime mm, nuolatinio varianto, nuolatinio sprendimo, kuris būtų tinkamas skaitmeniniam sektoriui ir stengsime susitarti to klausimu. Yra taip pat labai svarbių klausimų susijusių su kriptoturto, kriptovaliutomis. Įvairiose valst, Europos valstybėse yra tikrai labai neigiamos patirties su tomis savokomis. Todėl mes norime užtikrinti, kad um, visa teisinė bazė, visa reguliavimo bazė būtų tvarkinga ir patikima. Uh, tam, kad tie nauji verslo modeliai galėtų veikti tinkamai. Ir todėl mes turime labai atidžiai vertinti saugumo aspektą, ypač kai nekalba apie kibernetinius nusikaltimus. Tai yra visos sistemos dalis, mes taip suprantame. Praeitos savaitės darbo grupės posėdėje mes uh, išsiaiškinome, kaip svarbu yra labai intensyviai dirbti dėl šių dviejų temų. Dabar dėl pertvarkymo priemonių mes padarysime viską, kas yra įmanoma e, prieš kapital rinkų sąjungą. Tikrai labai intensyviai dirbsime dėl EMIR REFIT ir stengsime, kad šie darbai apsivainikuotų sėkme. Iškilus tokia rizikos situacija, kokią jūs apibūdinote, mes galvojame, kad rizikos mažinimo priemonės būtų galima suderinti iki gruodžio ir mes labai tikimės, kad iš esmės prisidėsime prie pažangos šioje srityje. Molis Kotkato. Dėkoju, pirmininkė. Pastebėjau, kad jūs nepaminėjote darnių finansų, tvarių finansų kaip jūsų prioritetų, nors komisija akcentuoja E, šį klausimą labai aiškiai ir ar galime tikėtis, kad e, bus pasiekta kažko per šio parlamento kadenciją. Mes kaip žaliai labai džiaugiamės neseniai pasiekta pažanga šioje srityje ir aš parlamente rengiau pranešimą šio klausimu ir jam buvo pritarta plačiai. Norėčiau paklausti jūsų, ar jūs ketinate e, įsipareigoti siekti e, šio e, pasiekimo ir taip pat e, noriu paklausti jūsų, ką jūs darysite dėl CO2 streso testų, kuriuos turėtų atlikti bankai. Taip pat dėl informacijos atskleidimo reglamento susijusiu su uh, investicijų rizika. Kokie jūsų yra planai šiuose srityse? Dėl e, šio klausimo galime kalbėti apie Austrijos e, tvarumo ministerijos darbą, mūsų darbą kartu tose srityse, kurias jūs paminėjote. Mes padėsime minėtai ministerijai, rengsime diskusiją, kalbės, diskusijas kalbėsime apie darnius tvarius finansus. Jeigu bus galimybių, kaip ir kapitalų rinkų atveju, sieksime pažangos Europos Sąjungoje pirmiausiai. Taryboje, ECOFIN taryboje šiuo klausimu buvo padaryta prezentacija ir gali būti, kad mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, įnešime pozityvų indėlį. Dėkuoju Dimitris Papadimulis. Dėkuoju, pirminkė. E, ministrė, malonu Jūs matyti mūsų komitete. Pastebėjau, kad Jūs labai konkrečiai kalbėjote apie pirmininkavimo prioritetus e, su jūsų kompetencija susijusiuose srityse. Noriu tai akcentuoti nes Austrijos atstovas regionų plėtros komitete, atstovė tiksliau, kalbėjo labai abstrakčiai. Taigi jūsų noriu paklausti konkretaus klausimo. E, turime gana ambicingą tikslą baigti kurti bankų sąjungą ir pasiekti pažangos trečiame ramstyje. Tam kad jau nebebūtų vilkinamas šis klausimas. Reikia kalbėti apie rizikos mažinimą ir pasidalymą riziką. Tie klausimai turi būti vertinami uh, kartu toliau. Uh, Buvo pasakyta, kad mes turime remti e, stabilumo mechanizmą ir kad tai turi tapti Europos valiutų fondu. Stabilumo mechanizmas, Europos stabilumo mechanizmas turėtų būti ir Europos parlamento, ne tik nacionalių parlamentų kompetencijos sritis. Dabar dėl biudžeto. Jūs turėtumėte patikslinti savo tikslus. Ar jūs kaip uh, valstybė narė sieksite įtvirtinti savo poziciją? ir e, teiksite, kad reikia mažinti finansavimą, kad komisija yra penelik dosni. Parlamento, Europos parlamento pozicija yra visiškai priešinga. Mes manome, kad nepakankamai finansavimo numatyta. Kaip jūs žiūrite į e, mintį turėti e, naujus nuosavus išteklius? Kitas dalykas - mokesčių slėpimas ir vengimas. E, vogimas viešo turto tai yra ir kaip turime dirbti su telkčiau, kad e, atsirastų daugiau sąžiningos konkurencijos tarp verslo. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už klausimą už klausimus. E, manau, kad galime e, apie daugą pakalbėti. Jūs minėjote trečiąjį bankų sąjungos ramstį. Taip, iš tiesų mes, e, kaip pirmininkaujantį valstybę narė, sieksime rezultatų. Aš jau sakiau, kad taryba taip pat yra suinteresuota tuo, kad buvo, būtų laikomas 16 metų priemonių plano, kad mes e, siektume e, mažinti riziką ir dalytis riziką. Turime sukurti tvirtą pagrindą ir galbūt pasieksime pažangos dėl rizikos mažinimo, dėl neveiksnių paskolų. Turime jau gerą pagrindą tolesnėms diskusijoms. keičiamės nuomonėmis su Europos parlamentu ir manome, kad tikrai gali mums pavykti e, rasti sprendimo iki pirmininkavimo pabaigos. Mes e, šių metų antrą pusmetį dirbsime tarybos vardu ir rengsime diskusijas apie trečiąjį ramstį politinėme kontekste. Labai svarbu baigti dėrėtis dėl rizikos mažinimų, o dėl Europos stabilumo mechanizmo ir valdysenos modelio reikia, kad valstybės narės, e, kuriuose numatyta parlamento tam tikra prievalė ir ją ja, išnaudotų. Mes tarybos lygmenius seksime, kas vyksta ir E, bandysime plėtoti toliau valdysenos modelį. Tačiau man susidaro įspūdis, kad diskusijos gali užtrukti, kol pasieksime rezultatą. Dėkuoju, Barbara Kapel. E, dėkuoju, pirmininkė. Ministrė, labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote pas mus šiandieną. Uh, Kalbame konkrečiai apie klausimus, kurius juos išskiriate kaip prioritetą savo pirmininkavimo metu. Tai yra klausimai, e, su kuriais dirbame tiek praeitie, tiek ateitie dirbsime. Jūs minėjote Bankų sąjungą kaip prioritetą e, paminėtas buvo 16 metų priemonių planas rizikai mažinti. Reikia dirbti toje srityje toliau, bankininkystės srityje, trišalės darybas toliau vesti, kad e, visos priemonės būtų įgyventos. MREL konkrečiai, kad būtų sutarta dėl MREL ir kaip e, tai bus įgyvendinta, turime galvėti. Taip pat e, neveiksnios paskalas, kit kiti rizikos mažinimo elementai. Gal jūs konkrečiai pakalbėtumėte apie savo strategiją kaip pirmininkaujančios valstybės narės? Ar e, pirmiausia turime galvoti apie finansinio stabilumo stiprinimo priemonę? Pane Kionik buvo atvykusi pas mus šiandieną. Šis klausimas tikrai nepaprastai svarbus. Jūs kalbėjote, kad sieksite, kad būtų nustatyti kriterijai tai finansinio stabilumo stiprinimo priemoniai ar tai bus e, tiesioginis Europos e, stabilumo mechanizmo rekapitalizavimas. Pane Kionik apie tai kalbėjo šiandieną. Ji minėjo 60 milijardų eurų. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galite šio klausimu pasakyti. Taip pat e, mokesčiai, šalims skirtos rekomendacijos 11 procentų, įgyvendimo tik tai lygis. Austrijos e, tyrėjai sako, kad dar žemesnis iš tikrųjų tas rodiklis yra. Tai ko, kaip mes galime užtikrinti, kad būtų geriau gyventinamos rekomendacijos. Kaip, e, kadangi daugelį valstybių narių reikia struktūrinių reformų, e, gyvenimo rodiklis e, tikrai žemesnis kai kuriuose šalyse ir ką galima daryti, kad mes pasiektume savo tikslų. Jūs kalbėjote apie mir peržiūrį ir panašiai. Jau pateikėte tris klausimus, taigi pakanka, sako pirmininkas. Ministras, dėkuoju Jums už klausimus dėl bankų sąjungos. Galiu pasakyti, kad e, turime tikrai e, daug galimybių pasiekti susitarimų naujų per trišalės darybas. E, rizikos mažinimo priemonės jau daug kas padaryta taryboje. Matome bendrą poziciją gana tvirtą jūsų minėtose būtent srityse. Taip pat kalbam apie tai, kad būtina nustatyti prioritetus rengiant tam tikrus rodiklius ir tarybos lygmenį reikia sutarti dėl sričių, dėl neveiksnių paskolų. Tikrai e, matome bendrą nuomonę, vertinant šią problemą, tačiau reikia kai ką patikslinti. Pavyzdžiui, tiksnės vertės, kaip turėtų būti nustatytos. Ir ankstesnių metų pozityvios tendencijos, kaip gali būti dar sustiprintos ir atspindėtos konkrečiose vertėse. Gal šiek tiek dabar būtų per anksti e, kalbėti apie e, vieningą poziciją tarp visų tarybos narių. Reikės dar kai ką išspręsti, patikslinti, kad mes galėtume apibriežti, apibriežti parengti. Gerą. Dėkoju. Liko 15 minučių. Tikriausiai reikia dabar steigti žodį keliems e, kalbėtojams, o paskui ministras sakys. Liūdė Kasindermaris, dėkoju ministrė, kad jūs atvykote pas mus. Man labai malonu, kad jūs daug dėmesio skirsite e, mokslin... mokesčių klausimams. Ir aš dabar noriu jūsų paklausti apie mokesčių komiteto veiklą. Mes labai nustebome pamatė, kad Bulgarija pirmininkavusi nenorėjo kalbėti apie šios klausimus, o jūs esate labai atviri, labai daug bendraujate su parlamentu, požiūris jūsų visai kitas, taigi norėčiau paprašyti jūsų patvirtinti, ar viską teisingai suprantu. Jūs taip pat minėjote e, tokį tokius klausimus kaip bendra pelno mokesčio bazė ir galbūt PVM reformą, bet jūs, man viskas atrodo kol kas labai abstraktu, nes nematėme jokių rezultatų ir kaip jūs ketinate išbristi iš dabartinės aklavietės susijusios su šiais dviem klausimais ir ar jūs manote, kad sustiprintas bendarbiavimas gali būti kelias į priekį šioje srityje. Paul Tang. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu pasveikinti ministrą ir E, taip pat klausiu apie mokesčius. Dabar turime, jūs turite ypatingą galimybę e, priimti sprendimus e, dėl mokesčių ir aš tikiuosi, kad jūs veiksite pragmatiškai, bet taip pat su jėga ir kad tikrai pasieksite rezultatų. E, konkrečiai noriu jūsų paklausti apie e, skaitmeninių paslaugų mokestį ir skaitmeninį svarų buvimą. Ir ar jūs matote, koks gali būti sprendimas? Europos parlamentas jau yra išsakęs nuomonę, kad nori, e, kad būtų atsirastų apibrieštis termino, kuris angliškas yra digital presence, skaitmeninio buvimo ir kaip jūs įsivaizduojate skaitmeninių paslaugų mokės, ar e, bus tik trumpalaikis sprendimas, jeigu taryba, pavyzdžiui, nesusitars, bet galbūt reikėtų ieškoti ir ilgalaikio sprendimo, jeigu bus pas, e, pasiektas sutarimas dėl struktūrinio sprendimo šioje srityje. Dėkoju. Jūs kalbėjote trumpai, Taigi dar pakankamai turime laiko, kad atsakytumėte į tuos e, dviejų klausėjų klausimus apie mokesčius. Dėkoju už klausimus. Pirmiausiai, dėl mokesčių komiteto. Manau, kad turime galimybę apie tai kalbėti jūsų komitete, bet aš mielai pakalbėčiau ir su Otmaru Karasu ir norėdamas išsiaiškinti, kokie būtų svarbiausi klausimai mokesčių komitetui, bet tikrai ieškosime sprendimo. Jūs kalbėjote apie klavietę dėl pelno, bendros pelno mokesčio bazės. Žinome, kad jau daugybę metų šis klausimas svarstomas, tačiau mes matome galimybės suintensyvinti diskusijas ir uh, siekti rezultato. Mes apsisprendėme tai išskirti kaip mūsų pirmininkavimo prioritetą. E, bendras, e, bendra pelno mokesčio bazė, tikrai mes galime užtikrinti rezultatų. Jūs sakėte, kad dabar atsivėrė galimybės, galimybių langas mums. Uh, bandant ieškoti pragmatiškų sprendimų. Mes e, įvairiose srityse pozityviai galvojame, pavyzdžiui, dėl e, skaitmeninio egzistavimo buvimo, digital presence. Mes kalbėsime apie šį klausimą mūsų pirmininkavimo metu mastu ir EBPO lygmenių bus apie tai kalbama. Vienoje vyko aukšto lygio konferencija praeitą savaitę ir EBPO atstovai taip pat joje dalyvavo. Mes ketiname apibriežti, parengti e, šios savokos, kad būtų galima vis, visuotinai gyvendinti. Dėl skaitmenių paslaugų mokesčio manau, kad e, šį pusmetį mes taryboje užsitikrinsime bendrą poziciją, sutarimą Ir taip pat dirbdami turime būti atsargiai, atsargiai elgtis, turime dirbdami ir užtikrinti, kad laikinas sprendimas neužkirstų kelią nuolatinio sprendimo paieškoms. Dėkoju, pirmininkė. Ponas e, Gigold. Atsiprašau, ponas Mirešan. Jūs kalbėjote apie riziką savo pasisakymo uh, pradžioje. Aš noriu paklausti jūsų, ką jūs ketinate e, daryti, kad duotumėte atsaką tam, kaip jūs ketinate užtikrinti vienybę ir ką darysite su prekybos partneriais. Taip pat, ką jūs galvote apie ekonominės ir pinigų sąjungos ateitį ir eurozonos fiskalinius pajėgumus. Galbūt galėtumėte konkrečiau man atsakyti, negu kad kolegai Otmarui Karasui. Fiskaliniai mokesniai pajėgumai, kaip jūs įsivaizduojate, kokie būtų šaltiniai finansavimo apimtis, e, kaip bus finansuojama viskas, kokiamis lėšomis ir kaip jūs įsivaizduojate, kokie vaidmenį vaidins šalis, kurios nepriklauso kol kas eurozonai. Uh, tačiau yra pasiryžusios e, prisijungti, kai tik įgyvendins būtinus kriterijus. Alfredas Sant. Dėkoju, ministrė. Tai, kas e, įrašyta jūsų pirmininkavimo programoje yra kur kas e, griežčiau pasakyta, negu jūs kalbėjote šiandieną. Jūs tekste sakote, kad E, dirbsta tam, kad būtų galima užtikrinti būtinas sąlygas e, būsimam rizikos pasidalimo mechanizmui. E, ponas Dragis yra pasakęs, kad rizikos mažinimas jau užtikrintas ir dabar galima kalbėti apie dalymasi E, rizika. Ar jūs galite patvirtinti, kad nėra prieštaravimo tarp jūsų pozicijos ir ECB pirmininko? Ir dar vienas dalykas, ar nebus pakengta eurozonos valstybių solidarumui. Aš toj pat paaiškinsiu, ką turiu galvoje. Dažnai e, priekybos balanso e, perviršis yra minimas kaip viena iš problemų. Ką jūs galvojate, ar Trumpo administracija nepradės užsipuldinėti mūsų kai kurių valstybių narių dėl to prekybos e, balanso pertekliaus. Ir ar jūs tikrai galvojate, kad rizikos mažymas yra prioritetas ir būtinybė? Antras klausimas - ekonominės situacijos vertinimas matome, kad ekonominė plėtra ES ir eurozonoje tęsiasi e, ir atsiranda vis tvirtesnis pagrindas valstybėse narėse, tai geros žinios, bet pasiekmes gali būti blogas. 19 e, e, eurozonos valstybių narių 4,5 procento išaugo būsto kainos šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu praėjusiu metu laikotarpiu ir atrodo nebeprasminga vadovautis taupimo argumentais, e, taikant tam tikras priemonės ir kalbant apie perkamąją žmonių galę. Ar jūs sutinkate, kad ekspansinių priemonių reikia? tam, kad būtų galima pagerinti žmonių perkamąją galę ir tokiu būdu patraukti e, žmonės, eilinius žmonės e, į vyriausybių pusę, užsitikrinti palaikymą. Trumpai, ministrė. Dėl informacijos atskleidimo taisyklių pirmiausia didelėms įmonėms. Jūs sakėte, kad norėsite svarstyti šį klausimą pirmiausiai per dvišalės darybas. darybas tačiau nesimato to visiškai jūsų programoje pirmininkavimo. Pagal įprastinį procedūrą būtų e, dirbama tarybos darbo grupėje. Parlamentas šį pasiūlymą labai tvirtai rėmė. Ar galėtumėte mums pasakyti, kad jūs e, e, tarybos darbo grupę šioje srityje sušauksite? Ir Austrija šiaip atmeta šį pasiūlymą. Ir ar galite pasakyti, kad tai yra atskiras dalykas nuo pirmininkaujančios šalies e, pozicijos, nes ji turi išlaikyti neutralumą? Mielai atsakysiu iš juos tris klausimus. Pirmiausia, protekcionizmo apraiškos. Ir bendrų e, jėgų sutelkimas, bendro fronto sudarimas, e, kai kalbama apie priekybos balanso perviršį ir galimus išpolius iš, iš JAV dėl to. Tai mūsų iš tikrųjų laukia daug išbandymų teiksantis laikotarpis pasaulio lygių e, priekybos e, institucijų vaidmuo tiesiog nustumtas iš, iš šalį dėl priekybos karo. Šiaip ekofin, ekofinas atsako už prekybo, su prekyba susijusius klausimus be visą kitą. Ir aišku, mus irgi paveiks poslinkiai, ypač poslinkiai Europoje. Bet manyčiau, bendrom jėgom mes galėtume ir toliau palaikyti dėrybas manyčiau, ES bendra linija galėtų būti stabilizuota. Toliau kitas klausimas dėl fiskalinio stabilumo ir jo pagrindo. Komisija ir toliau siūlo gilinti šią mintį, ypač turiu galvoje komisijos fiskalinių pajėgumų pasiūlymą. Tad tada toliau su tuo kartu susijusios ir diskusijos dėl fiskalinių pajėgumų plėtimo. Vokietijos pasiūlymas, Vokietijos e, pasiūlymas geras žingsnis stabilumo linkme, tačiau reikia diskusijų šiuo klausimu tarybos lygiu. Reikia suvokti, reikia e, įvardyti to fiskalinio stabilumo taisyklės. O dėl kapitalo, e, ekonominės ir pinigų sąjungos, tai atsakysiu, kad šiuo atveju e, tai kartu solidarumo klausimas. Taip, reikia solidarumo, o rizikos mažinimas turėtų būti skaidrus, aiškus jau Europos lygių įvyko teigiamų poslinkių tam tikrose atskirose srityse šitą prasme, e, kai buvo antai patvirtinti atskiri rodikliai toms rytims, tačiau dar reikės nuveikti nemažai darbų toliau tikslinant rodiklius ir pagrindą, bazę. O Austrijos pozicija tai nėra mūsų pirmininkavimo pozicija, tai yra savotiška tarpinė pozicija. Mes sieksim parengti Europos lygio poziciją ir be abejo, milai, e, diskutuosime apie tai su jumis. Dėl mm, atskiro, ats, atskir, atskirų šalių, e, to, mm, ats, atskiro šalių vertinimo. Uh, Kaip jau anksčiau sakiau, mes tiesiog palaipsniui stengsimės sukurti bendrą liniją. Toliau informacijos atskleidimas. Tai labai svarbu pasauliniu lygiu. Šita, šitoj srity reikės dirbti, svarbu dirbti su EBPO ir kitais pasauliniais partneriais. Tai svarbu, kad mes turėtume e, atvirų galimybių kad e, informaciją būtų galima teikti apie atskirą šalis. Tai ar e, jūs bus pakvies, ar jūs užšauksit e, šiam klausimui skirtą tarybos darbo grupės posėdį. Paskutinės posėdis vyko birželį ir dabar mes atsižvelgdami į per tą posėdį pasiektus rezultatus nuspręsim dėl tolimesnių žingsnių. Ačiū už tai, kad taip gerai, naudingai pasikeitėm nuomonėm. Aišku, kad mūsų laukia dar daugybė darbų, bet to noriu paminėti, e, kaip svarbu skubiai dirbti e, tuose atskiruose srityse. Žinoma, labai gerai matėm, e, kaip jūs ryštingai nusiteikę dirbti tais įvairiais klausimais. Aš galėčiau pritarti visiems programos punktams e, panašiai kaip ir 2016 metų e, veiksmų plane buvo numatyta, e, kad rizikos mažinimas ir rizikos pasidalymas tiesiog turėtų eiti petį ranką rankon. Ir labai gerai, kad jūs ir toliau norit siekti rezultatų. Tad linkiu konstruktyvaus darbo. E, šiuo ir kitais elementais kartu linkiu sėkmės e, įtvirtinant finansinio stabilumo stiprinimo priemonę. E, dabar ta, sąlygos tai priemonė yra 8, 8 procentai ir po to tada tuo pagrindu sprendžiama dėl vieno ar kito banko pertvarkymu. Ir vėlgi čia kalbama apie pertvarkymo planus. E, vertėjai nori informuoti, kad dėl vykstančių darbo ginčių e, darbą baigia, kaip numatyta, 18.30. Uh, we just got a few minutes ago the communication on the SSM on the additional measures on stock, which I think are uh,